I think we can start. Ich begrüße Sie recht herzlich. Taigi, sveikinu taip gausiai susirinkus po pietų į mūsų paskutinę mūsų posėdžio prieš vasaros atostogos dalį. Struktūrinių fondų lėšų prieinamumas Europoje. Pranešėjas Tomas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 Šiame pranešime kalbu apie tai, kaip pagerinti prieigą prie transporto infrastruktūros centrinėje ir rytų Europoje. Europos centrinėje ir rytinėje dalyje. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems, ypač transporto komiteto nariams, kurie labai aktyviai dalyvavo rengiant šitą pranešimą, teikė rekomendacijas ir pasiūlymas, kurie padėjo pagerinti mano pranešimo kokybę. Taigi dėkoju visiems už jūsų pagalbą, ji buvo labai naudinga ir aš tikiuosi, kad mano pranešimas taps strateginiu dokumentu kuriame bus aptariamumi centrinės ir vidurio Europos iššūkiai tenkantys transporto srityje. Tai iššūkiai, kuriuos mes galime prisijimti ir tiesiog juos galėsime įveikti, atsižvelgdami į jūsų pakeitimus ir rekomendacijas. Aš šiandien susitikau su frakcijų koordinatoriaus, tai kalbėjausi apie galimus kompromisinius pasiūlymus ir po vasaros atostogų pertraukos vėl susitiksiu su koordinatoriais, tai bus jau rugsėjo mėnesį ir džiaugiuosi jau dabar, kad tarp frakcijų buvo susitarta dėl plataus masto kompromiso dėl kompromiso, galvojant apie tolesnę transporto plėtrą, apie strateginius e, tikslus visoje Europos Sąjungoje. Nenorėčiau šiandien kartoti to, ką jau pasakiau pirmajame mūsų susitikime, kai aš pristatinėjau savo pranešimą. Šiandien aš norėčiau tiesiog atsakyti į jūsų pastabas ir klausimus, sutelkti dėmesį į jūsų pakeitimų siūlymus. kadangi norėčiau kuo tiksliau atspindėti jūsų pasiūlymus savo tekste. Tikiuosi jūsų papildomų pastabų, pasiūlymų ir patikinu, kad į visus juos atsižvelgsiu rengdamas savo pranešimą, kuris ir taptų strateginiu dokumentu. Anter daly. The draft text was a very good starting point already, which Aš manau, kad tai yra tikrai labai gera pradžia tolesniam darbui ir kolega šį dokumentą dar labiau patobulino ir aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pranešėjas labai atvirai ir konstruktyviai bendradarbiauja. Uh, su ponu Potreba ir su kitais šešėliniais pranešėjais. Ir šiandien jau vyko labai geras šešėlinių pranešėjų posėdis, kuriame mes aptarėme daugiau nei pusę iš 34 pateiktų kompromisinių pakeitimų. Ir tikiuosi, kad mes taip pat sėkmingai dirbsime ir pavasaros atostogų. Ir tikiuosi, kad mes laikysimės nustatyto grafiko ir baigsime darbą iki rugsėjo 26 dienos, tai, tai yra tos dienos, kai turės vykti balsavimas transporto komitete. Transporto infrastruktūra valstybėse narėse yra nepaprastai aktualus klausimas, ypač vidurio ir rytų Europoje. Nors praėjo daugiau nei dešimtmetis po mūsų stojimo Europos Sąjungą, vis tiek dar daug ką galima būtų patobulinti. Ir mes žinome, kad ekonominės augimas yra tiesiogiai susijęs su infrastruktūra. Ir reikėtų pasakyti, kad plėtodami infrastruktūrą rytų ir vidurio Europoje, nuveiksime naudingą darbą ne tik savo, bet ir kitoms šalims. Ir manau, kad mes nesugebėsime sukurti bendro transporto tinklo, jei neinvestuosime į vidurio, į rytų Europos infrastruktūrą. Mums reikia daryti viską, kad mes panaikintume kliūtis ir uh, transporto tinkluose ir taip pat reikia įgyvendinti ir regioninius projektus, tokius kaip Via Karpatija ir Via Baltika. Taip pat reikėtų da, gerinti jungtis su Vakarų Balkanų da, šalimis. Be abejo, da, visų reikiamų lėšų rytų ir vakarų Europos šalės negalės susirasti pačios. Uh, Ir džiaugiuosi, kad pranešime kalbama apie kelias įmanomas finansavimo galimybės. Tam galima būtų panaudoti ir, ir strateginių investicijų fondą ir kai kurios kitos alternatyvos yra pateiktos. Taigi aš tikiuosi, kad mes visi uh, galėsime pasidžiaugti jau padarytą pažangą ir sėkmingai dirbti po vasaros atostogų. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând și eu aș vrea să-i mulțumesc raportorului, domnului. Pone, pirmininkė, nor, norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui už šį pranešimą ir gerą bendradarbiavimą. Ačiū, ponė Poreba. Dėkoju ir kitiems šešėliniams pranešėjams. Mes remiamės strateginių dokumentų patvirtintų parlamente ir šią progą turėsime progą nusiųsti aišku ženklą komisijai, kad ji daugiau dėmesio skirstų transporto infrastruktūros modernizavimui rytų, rytų ir vidurio Europoje. Kalbant apie pakeitimus, transporto infrastruktūra Europ... vidurio rytų Europai yra labai svarbi, ne, ne tik tai Europos dalį, bet visai Europai. Transporto infrastruktūra yra Europos Sąjungos branduolys, neįmanoma įsivaizduoti e, veiksmingos ekonomikos be, to, be šios infrastruktūros. Mano frakcija pateikė pakeitimų, kaip ir kitos frakcijos ir norėčiau akcentuoti e, vieną dalyką. Vidurio rytų Europai reikia integruotos plėtotės strategijos, kuri apimtų visus su transporto infrastruktūra susijusius aspektus. Reikia sutelkti dėmesį į visų rūšių transporto vystimą bei gyvybingas jungtis ar valstybių narių. Reikėtų paminėti ir kitą dalyką Sveik... Norėčiau pasidžiaugti RTET e planu, transporto planu. Ir EFSI investicijų planas turėtų, fondas turėtų skirti finansavimą pro, šio, šio tinklo projektams ir ypač tinklo tiesimai vidurio rytų Europoje. O Buvo minėta bal, vakarų Balkanų ašis ir vidurio Azijos ašis, norėčiau tuo pasidžiaugti. Kai kurie kolegos kalba apie Dunojaus regiono vystimą. Manome, kad vidaus vandens kelių plėtojimas yra svarbus, tai susijęs su aplinkos saugos tikslais, kuriuos akcentuojame transporto komitete dar kalbėdami apie infrastruktūrą ir komentuodama savo frakcijos ir kitų frakcijų pakeitimus, juose akcentuojami finansiniai instrumentai bei įvairios Europ, Europos e, fondų subsidijos. Mes tuo džiaugiamės, o e, raginame labiau, valstybės narės labiau pasigilinti į privačiam sektoriui palankės investavimo galimybės čia. Kolegos teigia, kad kai kurioms valstybėms reikia techninės paramos iš komisijos, kad jos įgyvendintų projektus, e, kuriems, e, kurie yra finansuojami iš Europos fondų. Kai kurie kolegos taip pat kalbėjo apie transporto paslaugų e, kokybę, vartotojų teisų apsaugą šiame kontekste. Ir noriu pasakyti, kad aš visada pasisakau už turizmą ir noriu pasidžiaugti savo frakcijos ir kitų frakcijų pakeitimais turizmo klausimu. Ypač džiaugiuosi tuo, kad e, tie pakeitimai aptarti kompromisinėme pakeitime. Turizmo plėtotė svarbi, kalbant apie Europos transporto politiką. Ir prasidės dėrybos ir tikiuosi, kad mes dar labiau suartinsime savo požiūrius, rengdami kompromisus ir kad šis dokumentas bus tikrai naudingas ir Europos parlamentui ir komisijai. Ačiū. Danke sehr. Jetzt Janosch Rados. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Šešėlinio pranešėjo Teličkos vardu norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą, už puikų pranešimą ir už priimtinus pasiūlymus dėl kompromisinių pasiūlymų. Mūsų frakcijos atstovai pateikė daug pakeitimų siūlymų, manydami, kad jais būtų galima pagerinti tekstą. Paminėsiu tik tai keletą ir paprašysiu jūsų pritarimo. Pavyzdžiui, devintajame punkte norėtume, kad iš komisijos būtų pareikalauta ne tik tai pasidomėti, bet tiesiog išsiaiškinti, kaip Balkanų šalyse gerinti turizmo infrastruktūrą ir kaip atsižvelgti ir į vakarų Ukrainos poreikius. Tolesnėme punkte mes siūlome digit suskaitmeninti transporto infrastruktūrą. Taip pat 17 punkte kalbame apie tai, kad reikia e, Europos e, geležinkelių tinklų sistemą reikėtų gerinti, ypač kad nesu, neiškiltų problemų pasienyje. 21 straipsnėje mes siūlome e, tiesiog e, atnaujinti 64 metų tarptautinę sutartį, kuri leistų pagerinti mm, laivybos e, vidaus vandenyse, konkrečiai Dunojuje, galimybės. Aš norėčiau padėkoti dar kartą baigdamas už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad šis bendradarbiavimas bus naudingas ir rudenį. Ir mes tikimėsi, kad bus balsuojama už šį pranešimą TRAN komitete. Aš taip pat pasiprašiau žodžio ir norėčiau pakalbėti apie Dunojaus laivybą Prieš 30 metų situacija Dunojoje buvo visai kitokia. Tuomet buvo galima plaukti tiesiog mm, kanoje iki Švarcvaldo. O dabar jau situacija pasikeitė ir todėl reikėtų mm, atkreipti dėmesį, kad Dunojoje pasikeitė laivybos intensyvumas. Aš neseniai buvau Bratislavoje ir tiesiog nepamačiau ne vieno laivo, tik to vienintelis keleivinis laivas praplaukė ir kruizinis laivas. Taigi įprasti laivai gali plaukti Dunojumi, tačiau e, tuo metu nebuvo didžiulių laivų. O dabar jau po to, kai nebet plaukdavo jokie laivai, Dunojaus vagos pagilinimas buvo visiškai beprasmiškas dalykas. Tuo metu buvo investuoti milijardai siekiant nutiesti Reino ir Dunojaus kanalą, bet dabar per pastaruosius 20 metų vidaus laivyba nuo 80 procentų iki 10 procentų sumažėjo, tačiau vis dėlto 80 procentų lėšų ir toliau investuojama į kitus projektus, tačiau toliau plėtoti laivybą Dunojuje yra beprasmiška. Dabar visą tai yra neprasminga ir nenaudinga. Tačiau noriu pasakyti, kodėl tokia situacija. Kadangi Vokietija, pavyzdžiui, vienam vidaus laivybos e, laivui aptarnauti yra bent trys administracijos darbuotojai. Todėl labai svarbu nukreipti tinkamai investicijas. Aš puikiai suprantu, kad laivybą reikia e, e, reguliuoti, tačiau reikėtų atsižvelgti, atsižvelgti ir laivų keliamą taršą. Tačiau kitas dalykas, kuriam reikalinga tik tai politinė valia, o ne finansavimas, tai Balkanų valstybių susijimas su ankstesniais vakarais. Pavyzdžiui, nuo Wolfsburgo iki Bratislavos nutiesti geležingelį trūksta 4 km. Tačiau nuo Udelį ir iki e, Vokietijos pasienio trūksta jungties jau 25 metai. Todėl mes turėtume pasistengti, kad infrastruktūra pačiuose Balkanuose būtų sutvarkyta, bet kad būtų nutiestos jungtis ir su taip vadinamais ankstesniaisiais vakarais. Taigi čia daug lėšų nereikia, reikalinga tik tai politinė valia. Beetje tijd. En um, Ik was met uh, Andor Delhi op de 10T Days in. Eh, Aš Rotterdame 10T simpozijume dalyvavau ir ten buvo kalbama be kita ko ir apie Dunojaus vagos gilinimą. Nežinia, ar tai yra tik tai eksploatacinės priežos dalykas, ar tai yra investicinis projektas Mes kalbame apie kompromisinius pasiūlymus, apie pasiūlymus apskritai. Galbūt pranešėjų vertėtų kreiptis į komisiją ir pasiteirauti, ar Dunojaus vagos gilinimas galėtų būti kaip investicinis projektas, o ne kaip eksploatacinės priežiūros veiksmas. 46, pavyzdžiui, pakeitimas, kurį pateikė kolegė Grapinė. Ten yra sakoma, kad dauguma EFSI projektų yra įgyvendinami vakarinėje ES dalyje arba vakarų valstybėse. Ir yra čia didesnis dėmesys kreipiamas į EFSI. Tačiau man susidaro įspūdis, kad rytų Europoje E, tiesiog laukiama finansavimo, o ne paskolų. Aš manyčiau, kad reikėtų būtent šitą dalį tekste išryškinti. Olga Silanova. E, já bych také chtěla zaprvé e, poděkovat za zprávu. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Ploreva už jo parengtą pranešimą. Aš manau, kad pranešimo tema yra nepaprastai svarbi. Aš buvau šešėlinė pranešėja, kad buvo rengiama, rengiamas dokumentas dėl baltosios transporto knygos. Ir tuomet mes e, raginame suderinti e, sąlygas, kurios yra taikomos e, gyvenant transporto projektus vakarų ir rytų Europoje. Aš džiaugiuosi, kad jūs atsižvelgite į mūsų ankstesnės mintis. Aš pateikiu kelis pakeitimus ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad uh, kai mes kalbame apie vidaus e, vandens e, kelių tobulinimą, reikia suprasti, kad turime kalbėti ne vien apie Donojų, bet ir, ir apie kitas upes. Ir būtų gerai, jeigu jūs galėtumėte apsilankyti e, Čekijoje ir pamatyti viską savo akimis. Ar rugsėjo mėnesį, aš suprantu, jūs galėsite tai padaryti. Bet to mums taip pat reikėtų uh, siekti užtikrinti, kad mūsų geležinkeliai būtų konkuren, konkurencingi, nes e, rytų ir vidurio Europoje trūksta da, e, greitųjų traukinių. Yra dar viena pastaba, kurią norėčiau užsakyti. Jūs savo pranešime kalbate iš esmės apie uh, koordinavimo vaidmenį ir bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Tačiau aš manau, kad šiam, reikėtų, šiam klausimui reikia dar daugiau dėmesio skirti tam, kad tarp valstybinės jungtis būtų kūriamos greičiau, aiškiau, turint aišku tikslą. Tam, aš, nes aš manau, kad tik turėtume aišku tokių jungčių kūrimo planą, mes galėsime realiai pakeisti dabartinę situaciją. Suteiksiu žodį komisijai Herald Hoitas. Chairman, uh, honorable members, uh, thank you very much. Pirmininkė, gerbiami nariai, mes sveikiname pono Parebos ir šešėlinių pranešėjų rengiamą pranešimą, džiaugiamės jų darbu ir tuo, kad akcentuojamas konkretus, šis konkretus regionas. Tikrai e, suprantame jo poreikius ir gerai, kad akcentuojate savykumą ir ETMS. E, Tuo pat metu norėtume paraginti, kad šis pranešimas nebūtų skirtas vien konkretiems klausimams ar konkretiems projektams. TNT e, projekto tikslas užtikrinti infrastruktūros plėtotę visoje Europoje ir e, kad iki 2030-ųjų būtų su, nutestas veikiantis pagrindinis tinklas apimantis visus regionus. Norėčiau pakomentuoti šiandienos išgirstus pasisakymus dėl infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Jau šešios valstybės pagal išsangaudos fondų finansuojamą projekto pinigus jau panaudojo ir dar apie milijardą eurų bus išdalinta šį rudenį. Esame pasirengę ateiti į komitetą papasakoti, papasakoti, kada tiksliai ir kaip. Ir spalio mėnesį dar 1,1 milijardo eurų numatyta šalims iš e, Europos infrastruktūros jungimo priemonėmis. Taigi mes nebejojame, kad 11 milijardų eurų bus visiškai panaudota iki metų pabaigos. Kai kurie kalbėjo nariai, kalbėjo ir apie tai, kad tos šalis turėtų domėtis ir EFSI fondo galimybėmis. Iš tikrųjų, joms nedraudžiama tai daryti ir, ir lankysimėse viso, visose šal, 15 sąnaudos valstybių šį rudenį ir padėsime joms gyvendinti e, iš EFSI finansuojamus projektus. Manome, kad kai kuriuos projektus, pavyzdžiui, e, greitkelių tiesimo galime finansuoti iš to fondo. Pirmininkė, noriu akcentuoti, kad mums reikia stabilumo. E, nemanau, kad dabar būtų tikslinga sudarinėti įvairių projektų sąrašus. E, nes vis, kad gyvenintume visus projektus, mums užtruks labai ilgą laiką yra parengti projektai laikotarpį 2027 metų. Blogai, kad prioritetai dažnai keičiami ir ne vienas investuotojas negali e, dirbti ir in, in finansuoti tokių projektų. E, Pane Sanhalova uždavė klausimą apie transporto koridorius ir koordinavimą bei bendradarbiavimą. Mums tikrai reikia paramos, e, komiteto paramos šiaurės pietų koridoriaus įgyvendinimui. Rotterdame pristatysime darbo planus ir tikrai raginsime komitetą peržiūrėti tuos mūsų veiklos planus. Noriu priminti, kad, e, kad, kad, kad kai kurie aspektai, kur, kuriuos parlamentas akcentavo, tampa kritinės svarbos dabar. E, norėčiau pranešimo autoriui pasakyti, kad kad upių vagų gilinimas gali būti vykdomas numatytų laikų Manau, kad tai padės pasis, pa, pa, pa, pastumti priekin Dunojaus projektą, e, laikantis visų, ne, nu, nu, numatyto, numatyti labai aukšti reikalavimai, bet tikiuosi, kad rasime sprendimą, kaip įgyvendinti juos ir užtikrinti galimybę e, naudoti Dunojaus upę navigacijai. Tai tiek būtų pirmininkė, lauksime tolesnių diskusijų rugsėjo mėnesį ir planuome panaudoti šį pranešimą įvairiausiamis galimybėmis. Ir žodis ponui Parebai. Dziękuję za, za Państwa wypowiedzi. Ačiū. Ačiū visiems už pasisakymus ir už jūsų išsakytus argumentus. Jie man tikrai bus naudingi. Atsižvelgsiu juos rengdamas kompromisinius pasiūlymus. Norėčiau taip pat pasakyti, kad šiuo pranešimu siekiame įvairiopų tikslų. Visų pirma, sustiprinti, pabrėžti, kaip svarbu plėtoti infrastruktūrą vidurio rytų Europoje, tuo pat metu stiprinant regiono saugumą. Tai norėjau pabrėžti, kalbėdama su jumis ir manau, kad parlamentui svarbu nusiųsti žinę, kad e, geriau sujungta Europa yra saugesnė Europa. Noriu padėkoti ir komisijos atstovai už jos sutiktą informaciją. Aš e, pasinaudosiu kvietimu ir susisieksiu su jumis tiesiogiai, kad, kad e, pasikeistume informaciją ir kad, pažiūrėjau, tą informaciją tokiu pavydalu jau galėčiau ją įtraukti į savo pranešimą. Dėl vieno klausimo nepritariu. Nemanau, kad mano pranešimas yra pernelyg detalus arba kad mes neturėtume būti pernelyg detalus rengdami jį. Mes norime išvardinti strateginius tikslus šiame pranešime e, iššūkius iškočius ES transporto srityje. Ir todėl bandžiau paminėti konkrečius projektus ir konkrečius tikslus, kurių mes Europos parlamentas galėtume siekti ir, ir, ir užpildyti trūkstamą infrastruktūrą, nes tai e, aktualu ir Europos Sąjungai bendrai. Noriu dar kartą padėkoti Jums, Klaudui, Andorui, ponui Krameriui, už puikų bendradarbiavimą. Ir nebejoju, kad kai vėl susitiksime rugsėjo mėnesį, būsime gerai pailsėję ir pasirengę e, parengti nugludintą strateginį dokumentą. Tai bus mūsų pranešimas. Ačiū. Danke sehr. Und, äh, Dėkuoju. Balsavimas numatytas rugsėjo 26 dieną. Turėtume dabar padaryti pertraukėlį, kadangi referentai atvyks 16 valandą aptarti kitą klausimą. Christopher Ford iš transsekretoriato paliekamus, kuris dirbo varbūt septynis metus komitete, tiesiog tenka apgailę stauti kad jisai perina į MPL komitetą. MPL komitetas džiaugsi žinoma, o mes liūdime, todėl norėčiau padėkoti už puikų bendarbiavimą iki šiol, linkiu sėkmės, linkiu puikiai darbuotis MPL komitete, kuo geriausia sėkmės linkiu jums visų mūsų vartų. Dėkuoju. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Pertraukėlė, kad Vandenkamp, Vandenkamp, kad išgerti kavos, o mes lauksime referentų 16 val. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, tęsime mūsų posėdį, paskutinį posėdį prieš vasaros atostogos, perinama prie turizmo darbo grupės reikalų ir kalbėsime apie ES investicijas lėšas skirtas turizmo sektoriaus investicijoms. Norėčiau pasveikinti visus atvykusius į turizmo darbo grupės posėdį. Kalbant apie turizmą, visada kyla klausimas, kiek lėšų yra skirta. Tuo labiau, kad struktūrinėse fonduose tos lėšos yra paslėptos ir ne visiškai matomos kaip turizmui skirtos investicijos valstybėms narės yra atsakingas už išlaidas ir už ataskaitas. Todėl labai sunku yra įvertinti, ar įgyvenimos priemonės buvo veiksmingos. Kita vertos, prieiga prie finansinių lėšų didelėms įmonėms yra daug lengvesnė. Tačiau turint omenyje, kad 90 procentų turizmo įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės ir jos sudaro sukuria daug darbo vietų, situacija tampa sudėtinga. Mes prašėme atskiros eilutės biudžete turizmo reikmėms ir manėme, kad tai padėtų pagerinti matomumą. Pagal naują finansinę programą yra numatyta įgyvendinti veiklos programas valstybėse narėse ir regionuose. Tačiau ir šioje srityje iškyla klausimų, tikiuosi, kad gausime atsakymus į juos. Džiaugiuosi, kad buvo suorganizuota šita diskusija, tačiau mūsų atstovas turizmo darbo grupėje netvyko. Apgalėstaujame dėl to. Pranešėjams skiriu 5-6 minutės pirmajam pasisakymui ir pirmasis kalbėtojas bus Colin Wolf iš regio direktorato, kuris kalbės Europos struktūrinių ir investicinių ir regionų fondų lėšas. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir e, labadiena, gerbėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiamės, turėtume galimybę šiandien aptarti kartu su jumis turizmo sektoriaus finansavimą. Kalbėsime apie mūsų darbo grupės darbą ir e, pradėdamas norėčiau šiek tiek pristatyti jums mūsų turizmo e, viziją ir kaip jį daro su regionų politika. Mes manom, kad turizmas yra nepaprastai svarbus. Uh, regionų plėtros veiksnys. Tai yra svarbus, stambus sektorius ir jums yra žinoma, kad, kad jis yra didesnės nei maisto, automobilių gamybos ir farmacijos sektorius. Ir jame dirba nuo 9 iki 10 procentų visų dirbančiųjų. Be to, Tai yra nepaprastai svarbus sektorius, kuriame darbo gali susirasti jaunimas, tie, kurie uh, uh, ieško pirmo, pirmojo darbo. Be to, jame labai daug uh, nedidelių įmonių ir tai mūsų gal yra svarbu, nes mes remiame mažą ir vidutinį verslą. Turizmo sektorius keičiasi ir mes atsižvelgėme į visus šios pokyčius. Ir kodėlgi mes šiuo metu uh, kalbame apie tai, kad reikia išiškinti kiekvienos vietovės privalumus, tiek susijusiu su kultūra, geografija ir su kitais vietos ypatumais. Dar vienas svarbus e, elementas mūsų diskusijose tai yra tai, kad turizmas prisideda prie regionų plėtros. Turizmas yra svarbus e, labai gerai įsivyščiusiuose region, regionuose, didmešiuose, nes e, Jis prisideda, kaip minėjau, svarbiai prie ekonomikos e, plėtros, bet jis labai, turizmo sektorius yra nepaprastai svarbus ir mažiau išsivyščiusiuose regionuose. Dabar kalbėdamas apie finansavimą, nes apie jį šiandien ir kalbėsime, turizmo skirtas finansavimas yra įtrauktas e, į įvairias 2020, 2020 metų fin, finansinės programos eilutes. 9 milijardai yra numatyti per Europos vystimosi priemonę. Ir mes darome viską, kad pritrauktume kuo daugiau privačių investicijų. Aš kalbu apie 9 milijardus Europos regionos plėtros fonde. Svarbu taip pat skatinti investicijas į infrastruktūrą, į transporto infrastruktūrą, aplinkosaugos, skaitmeninę infrastruktūrą. Visos šios e, infrastruktūros e, prisideda prie turizmo plėtros. Negalime pamiršti ir kitų įvairių paslaugų. Taigi bendras e, lėšų skaičius yra didesnės nei 9 milijardai, kuriuos minėjau. Mes suprantame, kad problemų dar esama ir mes norėtume užtikrinti, kad būtų skiriamas lėšas pagal teminės iniciatyvas, kurios nėra skirtos tai konkretiems sektoriams. Mes e, žinome, kad turizmas prisi... apie turizmą reikia galvoti, nesvarbu, ar mes galvame apie aplinkosaugą mažas e, vidutinį verslą ar apie mokslinius tyrimus. pusė lėšų, pažiūrėjau, yra skiriama pagal eilės, kurios skirtos aplinkosaugai, paveldo apsaugai ir mažo vietinio verslo konkurencingumui. Ir mes e, galvojame net tik apie tai, kaip turizmas galėtų pasinaudoti investicijomis pagal tas teminės sritis, bet ir kaip galima būtų gyvendinti konkrečiai turizmui skirtus projektus. Čia mes galvome apie tvaro turizmą, apie įvairius turizmo projektus. Ir mes norime e, skatinti novatorišką požiūrį, mes norime praplėsti klientų e, bazę, e, norime išnaudoti įvairias turizmo nišas ir užtikrinti, kad turizmas kuo veiksmingiau galėtų prisidurti prie kitų sektorių plėtros. Taip pat norėtume, kad turizmo sektorius galėtų pasinaudoti e, skaitmeninių technologijų plėtra ir skaitmeninės rinkos kūrimu. O baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mes atlikome pastarojo finansavimo laikotarpio ekspost e, vertinimą. Padarėme nemažai išvadų, e, jos yra susijusi su to, kaip reikėtų tobulinti mūsų politiką. Ir šiandien e, galiu Jums pasakyti, kad mūsų galva svarbiausia yra štai, kas mes norime investuoti kultūrą, integruoti kultūrą ir turizmą į e, e, išmanesias iniciatyvas, reikia kurti atitinkamas strategijas, atitinkamus turizmo projektus. Ir dar viena dimensija, tai yra susijusi su tvarumu. Dar viena svarbi išvada, tai yra tai, kad mes turime nuo kietų investicijų į infrastruktūrą į perėti prie investicijų į žinias. Ir trečia išvada, kad reikia aktyviau dirbti su turizmo sektoriaus subjektais, turizmo bendrovio opera, operatoriais. Ir mes suprantame, kad turizmas yra labai svarbus mūsų ekonominės plėtros uh, segmentas ir mes darysime viską, kad galėtume turizmą toliau plėtoti kuo veiksmingiau ir sėkmingiau. Katainant kabineto atstovas kalbės apie ES investicijų banko finansavimo priemonės. Kolega negalėjo dalyvauti šiame renginyje, bet manome, kad ši Šis klausimas yra tikrai svarbus. Turime dėti visas pastangas, kad paaiškintume investicijų plano galimybės. Prieš perėdamas prie savo pasisakymo, norėčiau pabrėžti, kaip svarbu investicijų plano galimybių netidėti, neskirti nuo e, struktūrinių fondų. Tu, tie fondai puikiai papildo vienas kitą, mes tobuliname procedūras ir galime panaudoti finansavimą ir iš EFSI fondo, ir, ir iš struktūrinių fondų. Tai labai svarbus dalykas. Ir e, taip pat norėčiau pasakyti, kad priešingai paplitusiam įsitikinimui e, finansuojami ne vien tik tai stambus projektai, yra du investavimo langai. Vienas iš jų vadinasi, kuris vadinasi infrastruktūra, kitas MVI skirti projektai ir abiejų grupių projektai gali būti skirti turizmui. Pažvelgus į EFSI reglamentą, pamatysite, kad yra galimybė sugrupuoti projektus, suvienyti juos ir pasinaudoti bendrą investavimo platformą, kuri minima reglamente. Ir paruošti pamatinę paskolą, kurią galėtų EIB investuoti. Uh, Tai, pavyzdžiui, Kipre arba Graikijoje mes ypač aktyviai pristatinėjame tokias galimybės, nes manome, kad infrastruktūros investavimui arba, pavyzdžiui, renovavimo projektams siekiant didesnio energijos naudojimo našumo, kitiems infrastruktūros projektams galima suvienyti kelis projektus ir taip pasinaudoti e, ir EFSI fondo galimybėmis. kai, kurie, kai kuriems projektams turizmo sektoriuje, e, MVI ir kitokioms vidutinės kapitalizacijos įmonėms irgi yra numatyta atskira priemonė. Taigi noriu pabrėžti, kad galimybių yra ir tas galimybės galima e, išnaudoti pasitelkiant ir struktūrinio fondo lėšas. Su kokiais iššūkiais mes susidėlėme pristatydami šias galimybės? E, Pavyzdžiui, techninės paramos klausimas. Tokios paramos reikia, e, kad, būt, kad taip pat projektų plėtotojai, turizmo įmonių savininkai turėtų žinoti apie egzistuojančias galimybės. Tai svarbus dalykas. Ir būtent todėl investicijų plane yra ir, ir konsul, pagal tą planą dirba ir konsultacinės firmos, kuriuoms mokame mes, e, tai privataus sektoriaus konsultantai ir juos galima kreiptis, e, parengėti visą projekto finansavimą. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad birželio pirmąją parengėme pirmą investicijų plano e, įrankį, tai yra viešų investicijų portalas. Tai yra svetainė, E, tai kažkas per vidurį tarp finansinių rinkų ir projektų plėtotojų. Jeigu kas nors turi, projekto autorius, plėtotojas turi gerą projektą, e, pavyzdžiui, privataus sektoriaus atstovai nori savo projektą reklamuoti, jie gali tai daryti toje tai svetainėje. Arba turizmo įmonės ieškančios finansavimo taip pat gali pasiskelbti toje svetainėje tikrai būtų gerai sulaukti projektų iš turizmo sektoriaus, nes kai kuriuose šalise tai tikrai labai svarbi ekonomikos dalis. Ir jeigu investicijos ateis į tinkamą infrastruktūrą, galime pasiekti tikrai, tikrai labai nešių rezultatų. Neist. Ačiū. Dabar kalbės Luis de Grandes Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Con... Ačiū pirmininkė. Nepriklausomai nuo to, kad kalbėsiu e, savo vardu, pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už Montero Aguilar, kuri negalėjo atvykti ir paprašė manęs perteikti jos mintis. ES yra didžiausia ES turizmo kryptis. Tačiau jeigu nesimsime priemonių, mes galime netekti tos tarptautinės turizmo rinkos dalies. 2000 metais mes užėmė 50 procentų, o dabar 40 procentų tarptautinės turizmo dalies. 2030 metais ta dalis gali mažėti iki 30 procentų, todėl reikia investuoti į turizmo sektorių, siekiant sustiprinti mūsų konkurencingumą, reikia dėkti inovacijas, taikytis prie naujų sąlygų ir rinkų, reikia diversifikuoti infrastruktūrą, nutiesti reikalingas jungtis, siūlyti naujas modernes paslaugas, technologijas, skaitmeninti paslaugas ir prisiderinti prie aplinkosaugos iššūkių. Šitas sektorius išlieka stabilus, tačiau vis mažėja investicijų, jos sumažėjo pastaruoju metu bent 50 procentų dėl krizės ir jos pasiekmių, todėl labai svarbu investuoti į inovacijas, inovacijas į mažas ir vidutinės įmonės, kad investicijų nestiktų. ES įkūrė strateginių investicijų fondą, numatė 300 milijonų eurų, kurie turėtų pritraukti papildomų investicijų. Valstybės narės kurios atsakingos už daugiametės programos planų įgyvendinimą, kartu su investicijų fondu turėtų imtis konkrečių veiksmų. Taigi turizmo sektoriui labai svarbu skatinti užimtumą, svarbu mums išsaugoti šio sektoriaus perspektyvas, todėl reikėtų tinkamai pasinaudoti turimomis teisinėmis priemonėmis ir siekti, kad Europa būtų viena iš svarbiausių turistų krypčių. Taigi turizmui reikia ne tik tai investicijų, bet ir reikia dalintis gerąją sukauptąją praktiką. Aš dabar norėčiau pats kreiptis į prelegentus, norėčiau padėkoti už jų pristatymus. Tačiau jeigu mes įvertintume kosme programos finansavimą, tai turime konstatuoti, kad jisai sumažintas drastiškai bent jau 50 procentų. Todėl norėtume, kad jūs paaiškintumėte šitą aspektą, kad jūs pasakytumėte, kokie iššūkiai laukia siekiant pasinaudoti Junkerio fondo lėšomis ir kaip užsitikrinti europinį finansavimą apskritai. Vakar kalbėjome apie šias temas, o dabar norėčiau tiesiog pateikti tuos tris konkrečius klausimus mūsų prelegentams ir tikiuosi daugiau aiškumo. Dėkuoju Levins. Thank you, Chair. Thank you. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kalbėtojams. Tikrai įdomi diskusija e, jau anksčiau vyko šioje darbo grupėje ir mes vis grįžtame prie šio klausimo. Buvo minėtos investicijos į žinias, ne, ne, neapčiuopiamą infrastruktūrą, į kultūrą. Norėčiau pakalbėti apie ekspost ataskaitas, ypač e, e, finansavimą iš ERD fondo į turizmą ir kultūrą. Atrodo, kad investicijos sukoncentruotos miestų veikiau nei kaimų teritorijos. Aš atstovauju Velsą, dalimi, kuriame yra daugiau kaimo regionų ir mažiau investicijų yra į, į kaimo teritorijos regionus ir tie tarsi pralaimi šioje konkurencijoje. Norėčiau paklausti, kaip galima būtų šį klausimą spręsti. Turiu klausimą ir apie MVI. Kaip komisija teikia pranašumą mažos vidutinėms įmonėms, kofinansuodama projektus? Buvo minėta strateginių investicijų programa ir kad galima už nedidelį mokestį gauti konsultantų paramą. Ar yra tokia strategija, kaip e, skleisti informaciją MVI tarp ir, ir ar MVI naudojasi tokia parama, nes joms dažnai būna nelengva. Mm. Ar komisija tikslingai imasi pastangų, kad e, mažos ir vidutinės įmonės būtų informuotos apie tai, ar, ar, ar jie dirba draugė su jomis, kad tai būtų įmanoma. Toliau ponas Nilsen. Ačiū. Svarbiausia ką galime nuveikti Europos mastu, jei norime paskatinti turizmo augimą, tai išplėtoti sąglaudos politiką, nes būtent tam skiriama didžioji dalis regionų, regionams skirto finansavimo ir sąglaudos politikos grožis yra mm, tame, kad tai yra iš perspektyva taikoma iš apačios viršų. Mes norime, kad regionų plėtros pagrindas būtų turizmas, kad tai skatintų augimą ir darbo vietų kūrimo šaltinių būtų. Tai turėtų būti Europos strateginių investicijų e, fondo investicinės programos pagrindas. Pateiksiu Švediją savo šalį kaip pavyzdį. Nuo praeito amžiaus dešimtojo dešimtmečio mes e, sutelkėme dėmesį į turizmą kaip augimo veiksnį. Regioninius fondus panaudo, regioninių fondų lėšas panaudojame e, marš, turizmo paskirties e, e pro, pro, vietovėms, kuriuose turizmo paskirtimi. E, Ir taip pat pasitelkėme socialinį fondą, tai yra galimybė kaupti įgūdžius. Transportas taip pat yra svarbus, e, transportuojant žmonės, bet reikia atsidavimo įsipareigojimo nuo paties žemiausio ligmens, kad, kad žmonės tam tikslui atsiduotų. ir esu girdėjęs šio parlamento koridoriuose, kad reikia atsikratyti tos anglodos politikos. Bet manau, kad viskas yra atvirkščiai. Jei norime paskatinti turizmo bumą, turime didžiausią dėmesį skirti vietos ir regionų požiūrį. Ten galima sukurti darbo vietas. Thank you, Chairman, and thanks to the two, two presenters. And, and... Dėkuoju, pirmininkai, aš dėkuoju mūsų dviems svečiams. Aš manau, kad ne, ne pirmą kartą mes apie tai kalbame ir mes visi sutarėme, kad turizmo sektoriaus yra nepaprastai svarbus darbo vietų kuriejas, ypač regionuose ir ypač e, daug kuriama tokių darbo vietų, kurios tinka jaunimui. Ir man būdavo įdomu sužinoti apie tai, kai buvo atliktas ankstesnio finansavimo laikotarpio vertinimas ir kad jūs, jūs, džiaugiuosi, kad jūs paminėjote konkrečias išvadas. Taip pat džiugiuosi, kad jūs minėjote kultūrą ir turizmą. Aš manau, kad tai kiekvienam regionui yra labai svarbus būtent jo kultūros paveldas. Ir čia tikrai dar galima būtų kai ką padaryti. Ir galime, manau, apskritai reklamuoti Europą kaip regioną, kuriame yra daug kultūros ir galima kultūros turizmą plėtoti. Uh, Airijoje, pavyzdžiui, šį savaitgalį vyks renginys, kuriame bus paskelbta, kad vienas iš Airijos miestų taps Europos kultūros sostinė 2020 metais. Ir tai yra tikrai labai svarbus, svarbus e, įvykis. Galima da, parengti įvairius da, e, turizmo maršrutus susijusius ir su da, kulinarija ir su e, kultūra ar su istorija. Jūs taip pat minėjote investicijas į e, tą kietąją e, infrastruktūrą ir sakėte, kad svarbi, svarbios yra ir taip vadinamosios minkštosios investicijos, investicijos į žinias. Ir Be abejo, labai svarbu yra užtikrinti, kad regionuose veiktų turizmo tinkama infrastruktūra, kad būtų keliai, kad galima būtų nuvažiuoti į Euro uostą. Uh, kad būtų galima nuvažiuoti į atokiausius e, region, regionus. Europos investicijų bankas, aš dar neperskaičiau parinktos e, ataskaitos, bet e, kiek aš suprantu, da, da, Europos investicijų banko ataskaitoje siūloma yra apjungti kelis projektus ir aš manau, kad mes turėtume da, iš tikrųjų raginti uh, konkrečius regionus būtent tuo ir užsimti. Nes yra projektų, kurie gali būti naudingi kelioms įmonėms, pavyzdžiui, ar keliems operatoriams. Reikėtų ir apie tai pagalvoti. Inesa Jalazenda. Ačiū, pirmininkė. ir kitose verslo srityse yra daug kas nuveikta ir matėme, kad ES kituose sektoriuose dirba veiksmingiau negu, pavyzdžiui, turizmo sektorėje. Nors, žinoma, turizmo sektoriaus situacija yra nebloga, Tačiau vis dėlto galvojant apie ateitį, reikėtų gerinti turizmo paslaugų kokybę ir siekti platesnių užmojų tikslų. Investicijos yra visada reikalingos, tačiau vis dėlto aš norėčiau paklausti štai ko. Norėčiau pastirauti apie Europos investicijos banko tradicinį finansavimą ir taip pat apie tą finansavimo dalį, kuri susijusi su Junkerio strateginių investicijų e, fondų. Kai kalbame apie investicijas į turizmo sektorių, turėtume matyti bendrą vaizdą. Viešbučių modernizavimą, renovaciją, energi, energi, energetinį efektyvumą ir todėl reikėtų rasti tokią formulę, kuri padėtų uh, apjungti lėšas, be kitako ir iš Europos investicijų bankų, kad būtų galima remti tiesiog keletus, keletą apjungtų e, turizmo projektų. Pavyzdžiui, turiu galvoje geležinkelio infrastruktūrą, Pirėjo pusęsalyje. Junkerio plane yra kalbama apie atsitikimą atsiperkamumą, tačiau kaip jį įvertinti atsiperkamumą, efektyvumą turizmo sektoriuje. Kai kalbame apie naftos gavybą, tai matome tų investicijų gražą labai aiškiai. Tačiau šiuo atveju reikėtų pagalvoti, kaip modernizuoti mūsų paslaugas ateičiai, kaip numatyti ir kokius standartus. Europos investicijų svetainė, kuri leistų susijęti investuotojus ir projektų autorius. Žinoma, turizmo srityje Pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į specifinę situaciją, kadangi pirmiausia reikėtų pagalvoti apie projektų kūrėjų autorinės teisės. Kaip užtikrinti, kad šitie autentiški projektai išsaugotų savo autentiškumą ir kad būtų apsaugotas turizmo sektoriaus uh, specifiškumas. Taigi gal galite pateikti pavyzdžių, kurie parodytų, kad tas autentiškumas gali būti išsaugojamas. Aš pats dabar norėčiau pakalbėti, paklausti kolegos Vulf, koks skirtumas finansavimo laikotarpio iki 14 metų ir po 14 metų, kai kalbame apie lėšas iš struktūrinių fondų, apie procedūras, prioritetus, ar kas nors pasikeitė, jeigu taip, į gerąją ar į blogą pusę. Abiem pranešėjams norėčiau pateikti štai kokį klausimą dėl bendra finansavimo ir dėl projektų veiksmingumo. Gedingen, pavyzdžiui, yra numatytas uh, oro uosto statybą. Ir o, Gdanskė taip pat yra statomas naujas regioninis oro uostas, tačiau 20 km nutolęs nuo e, Gdynės. Ir pavyzdžiui, Sarbriukenė po dviejų metų oro uostas turėjo būti uždarytas, kadangi šita investicija buvo nukreipta į e, objektą, kuris nuo Sarbrikano yra nutolęs 30 km, kad nevyktų konkurencija tarp atskirų regionių oro uostų, finansavimas buvo nutrauktas. Taigi, kaip įvertinti projekto veiksmingumą, pavyzdžiui, Berlynas ir Uzedom. Tarp jų yra puikus e, ryšys o Kanina tiltas buvo sugrautas paskutinėmis antrojo pasaulinio karo dienomis, o berliniečiai į Uzedomą važiuoja kiekvieną savaitgalį. Tai yra didžiulis traukos centras. Tačiau jeigu pažvelgtume, kaip yra važiuojama, tai traukiniu bent tik tai 4 procentai. Kiti arba dauguma važiuoja E, e, automobiliu, kadangi nėra tilto. Šiam tiltui pastatyti reikia šimto milijonų, tačiau jų netrandama. Konkrečiai klausiu, kaip jūs vertintume situaciją, jeigu geležinkeliečiai paprašytų šimto milijonų iš Junkerio fondo, kaip jūs pasielgtumėte, kaip, ką jūs man patartumėte, ką aš turėčiau geležinkeliečiams pateikti kaip argumentą. Taigi mano klausimai buvo tokie, ponė Vulf, žodis jums atsakyti. Thank you, thank you dėkoju, dėkoju ponė pirmininkė ir dėkoju parlamento nariams už išsakytas pastabas. Taip, iš tikrųjų reikėtų užtikrinti, kad investicijos būtų veiksmingos, juk niekas nenori atsidurti situacijoje, kai uh, investuojama neatgaunant tinkamos gražos ir nepasiekiant rezultato. Ir be abejo, mes šiam klausimui turime skirti daugiau dėmesio per šį finansavimo laikotarpį. Jūs kalbėjote apie oro uostus. Be abejo, mes norime iš esmės užtikrinti kad būtų parinktas strateginės planas, bendradarbiaujant su regiono atstovais, tam, kad būtų dalyjamasi valdymu ir tam, kad būtų užtikrinti, kad regionas turėtų savo da, projektų gyvenimo strategiją, kad būtų numatytas bendradarbiavimas su visais strateginiais partneriais, su verslo atstovais ir su kitais subjektais. Taigi, Galvodami apie stambius infrastruktūros projektus, galiu pasakyti, kad mes padarysime viską, kad jie būtų traukti į strateginės regionų plėtros planus ir tam, kad būtų įvertintas tokių projektų poveikis ekonomikai. Mes nenorėtume, kad mūsų investicijos, kad būtų investuojama į antrą euro uostą, kai dar neatsipirko investicijos į pirmąjį euro uostą. Toliau, jūs kalbėjote taip pat ir apie tiltą ir uh, Be abejo, jei būtų investuojama į tilto statybą, tai būtų visiems naudinga. Ir investuodami regionuose mes galvojame ne vien apie uh, atskirų ekonomikos sektorių uh, vystimąsi, mes galvojame kompleksiškai, galvojame apie taip, kaip galima būtų iš esmės in, uh, integruotai, kompleksiškai padėti regionui. Taigi mūsų požiūris yra platesnis. Uh, Jūs taip pat klausėte, ko, kuo skiriasi e, iš esmės pastarasis e, finansavimo laikotarpis nuo šio e, finansavimo laikotarpio. Na, šį kartą mes stengiamės aiškiau išskirti investicijas, labai aiškiai uh, nurodyti, kokiu tikslu yra siekiama, da, kokia pridėtinė vertė yra kuriama. Uh, Bet mes suprantame, kad kaip kai kas ir kalbėjo, kad partneriai turėtų aktyviau dalyvauti priimant sprendimus regionuose. Labai svarbu būtų, kad regionų veikėjai, regione veikiantis verslas įsitrauktų į e, sprendimų prieimimo e, procesą. Taigi mes norime investuoti į projektus, kurie da, sustiprintų da, regiono stipras, stipresias pusės Mes e, norime bendradarbiauti su verslu ir apskritai užtikrinti, kad e, galima būtų pasiekti kuo didesnį investicijų gražą visomis prasmėmis. Ir, ponė pirmininkė, yra dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai šiek tiek plačiau, e, nes kartais apie tai kalbama, kai diskutuojama apie turizmą. Panašu, kad e, daugia, dažniausia, da, daugiausia dėmesio skiriama yra miestams, o ne da, kaimo vietovėms ar regionams. Ir e, tai nėra tinkama, todėl reikėtų padėti da, kaimo vietovėms, regionams. E, pa, pritraukti investicijas ir tai gerai įsisavinti. Ir mes norėtume dabar, keisdami savo požiūrį, įtraukti kuo daugiau verslo atstovų ir kitų veikėjų, kurie e, e, yra aktyvos turizmo sektoriuje. Uh, vidutinės kapitalizacijos, pavyzdžiui, įmonės yra svarbios. Ir aš manau, kad mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip verslo ir kitų veikėjų balsą galima būtų geriau išgirsti, kaip juos galima būtų įtraukti į visą procesą ir kaip galima būtų įtikinti vietos valdžios atstovus uh, į procesus, kaip galima būtų taip pat paskatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą, kad uh, jie geriau bendrauti, kad jie galėtų geriau bendradarbiauti, geriau bendrauti ir kartu bendromis jėgomis paremti turizmo sektorių savo regione. Dabar žodis ponui Giltertr. Ačiū. Kalbėjome apie sunkumus ir matome, kokie sunkumai iškyla, bandant panaudoti tų fondų lėšas. Iš pokalbių su projektų vystytojais galiu pasakyti, kad visa, visa pirma problema yra bendrai žinia apie tai, kad fondai egzistuoja. Galime kalbėti netgi apie mokslinių tyrimų pramonę, kurios atstovai tikrai turėtų žinoti, kokie fondai egzistuoja, bet pasikalbėjęs su, pasikalbėjus su mažom plėtinių įmonių atstovais, paaiškėjo, kad jie apie tai nežino. Reikia daugiau uh, E, informavimo kampanijų, kalbu apie galimybes, kurias atveria šie fondai. Kitas svarbus dalykas tai supaprastinimas, e, to klausimo imsimės. Pernelyg dažnai procedūros yra e, painios, sudėtingos, kartais iškyla sunkumų dėl valstybės pagalbos, apskaitos ir mes tuos klausimus analizuojame. Dėl kaimo vietovių klausimo. Uh, Mes patys labai maloniai nustebome, e, nes EFSI e, finansuoja nemažai e, projektų kaimo vietovėse. Pateiksiu pavyzdį iš kitokios ryties agro maisto pramonės. Kalba eina apie labai kokybiškus produktus įvairiau, iš įvairiausių Europos regionų. Ir čia slypi didžiulis potencialas. E, strateginių investicijų fondas. Ir čia norėčiau paminėti pramonės šaką, į kurią esame investavę Normandijoje. Tai susijęs su e, sviesto gamyba. Na, tai produktas, kuris nelabai gerai žinomas. Man tai tas projektas labai patinka, nes mums pavyko sukurti daug darbo vietų konkrečiame mieste ir įmoniai suteikėme galimybę pasitelkti novatoriškesnius gamybos metodus. Uh, Dar vienas dalykas, pirmas projektas, kurį gyventiname Graikijoje, skirtas uh, e, alyvogių aliejui. Uh, e, alyvogių aliejaus gamybai Kretoje. Jei būtų daugiau tokių pavyzdžių, jeigu juos geriau pristatytume, man atrodo, kad kiti pasiektų e, paskui. E, labai apsimoka pro, projektus suvienyti į, į grupę. E, tai aktualu projektų vystytojams nors tai susijęs su tam tikrais iššūkiais, bet čia slypi didžiulis potencialas. E, norėčiau paminėti Europos investicijų banko e, darbuotojų galimybės. Ne, ne visada turime galimybę, nu, yra galimybė nuvykti į vietoje viską pažiūrėti. Prancūzijoje įgyvendinamas projektas skirtas energijos našumui. E, suvienijus keletą projektų atsirado galimybė e, tą proje, Toronto projektu apriepti 40 tūkstančių būstų Prancūzijoje. E, regionas, komerciniai bankai, savivaldybė sudėjo į krūvą kapitalą ir, ir tai yra akcininkų kapitalas, to, tokia priemonė panaudojama, susiekė su e, to regiono būstų būstų savininkais ir siūlo galimybę jiems renovuoti būstą. Tokia pat galimybė prieinama ir viešbučiams energijos našumo e, sektoriuje. Uždavėte labai konkretų klausimą apie, apie šias sąsajas. Mes patys Europos komisija neprimame sprendimų dėl projektų. Nepriklausomas investicijų komitetas tai sprendžia ir atranka vyksta iš projektų, kurie turi būti ekonomiškai ir finansiškai gyvybingi. Ir aš pas negaliu labai, patikti labai tikslių atsakymų apie tuos konkrečius projektus, bet projektų vykdytojams labai rekomenduočiau susisiekti su e, konsultantais ir patarėjais, kad jie žinotų, ar, ar, ar kokie fondai būtų tinkamiausi finansavimui ir taip pat sužinoti apie tai, kaip galima sustruktūrizuoti tą projektą. Dėkuoju. Dabar antras mūsų pokalbių raundas, kuriame kalbėsime apie konkrečias ES programas, pirmiausia, struktūrinių fondų lėšas GROW direktorato atstovas Kuratsa. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci pour... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad surengėte šį klausimą ir už, kad pakvietėte pasisakyti. Kosme programa yra e, skirta ir turizmo sektoriui, ne tik pramoniai. Ir todėl galime kalbėti apie turizmo projektus. Turizmas yra strateginės svarbos sektorius, nes jis labiau nukentėjo nei kiti E, sektoriai, pavyzdžiui, tekstilės pramonės, agro maisto, e, prabangos prekių. Taip pat turizmas yra perspektyvus, nes čia yra augimas. Ir anot prognozių, per, per, per kitą dešimtmetį galima bus sukurti po 500 tūkstančių darbo vietų per metus šiame sektoriuje. Turime kalbėti apie to sektoriaus konkurencingumą ir taip pat akcentuoti keletą prioritetų. Manome, kad reikia e, ypač skatinti mokymų, palaikyti mokymų galimybės, nes reikia, reikalingas tinkamai paruoštas per, personalas ir žiūrėti, kokie yra poreikiai rinkoje. E, Taip pat MVI turėtų turėti galimybės pasinaudoti skaitmeninimo galimybėmis, nepamiršti trečiųjų šalių rinkų, kur e, augimas yra spartesnis. Regionai ir valstybės narės turėtų e, labiau rūpintis e, šios sektoriaus pristatymu. Biudžetas skiriamas nėra labai didelis, nuo 8 iki 9 milijonų eurų per metus. Pas, pastarai dešimtmetį tie skaičiai labai varijavo, bet nežiūrinti tai, kosme biudžetą galime panaudoti, stimuliuoti ir kitas rytis. Pavyzdžiui, mokymų srityje 2017 metams esame numatę 800 tūkstančių eurų e, ir taip pat panaudoti 4 milijonus iš Erasmus, plus pramonė, institutai, mokymo e, institucijos turėtų dirbti drauge ir, ir pasiūlyti šiai sričiai tai, tai, ko jai reikia. E, jaunimas turės galimybę e, stažuotis įvairiose vietose. E, Ir tai aktualu ypač atsižvelgiant į didelį jaunimo nedarbą, ypač pietinėse šalise. Ir mes e, skirsime 3 milijonus eurų iškosime biudžeto ir ieškosime galimybių pritraukti finansavimą iš kitų generalinių direktoratų ir iš pramonės, kad tokiu būdu e, galėtume pasiekti apčiopimų rezultatų trečiosiuose šalise e, pirmininkas Junkeris paskelbė, kad 2018 bus turizmo, turizmo pro, propagavimo Kinijoje metai. Bandysime pritraukti Kinijos turistus į Europą. E, ar, ar per artimiausią dešimtmetį keliautojų iš Azijos šalių skaičius išauks ir, ir sudarys 500 500 tūkstančių per metus. Tikime sulaukti turistų iš Kinijos. Tai tik keletas pavyzdžių, e, kaip panaudojamas kosme programos biudžetas. Komisijos narė Benkovska kalbėdama transporto komitete informavo apie e, veik, veiksmų plano įgyvendinimą, siekiant panaudoti turizmo sektoriaus ir, ir kūrybinio e, sektoriaus sinergiją. Pasitelkėme ir Horizontas 2020 programą, e, taip pat skiriame, e, pasitelkėme skaitmeninės technologijas, pristatinėdami įvairius, įvairias įdomes, e, pavyzdžiui, archeologinių požiūrių įdomes vietovės. Tai susijęs su kultūros metais rugsėjo 27-ąją draugę su kolegomis ir, ir uh, vadovaujant mano komisariai Benkovskai, kalbėsime apie tai, kaip panaudoti Junkerio planą infrastruktūros projektams, turizmo sektoriuje, taip pat išmaniosios specializacijos srityje, siekiant modernizuoti pramonę. Lakučio 29-ąją numatytas renginys kurio metu bus pristatyti pirmieji rezultatai įgyvendinant bendrus turizmo sektoriaus ir, ir kūrybinės pramonės e, projektus. Dėkuoju. Dabar kalbės ekonomų Mare direktorato atstovas. Thank you. Thank you very much and thank you. Dėkoju ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte ir mus dalyvauti šiame renginyje. Na, aš atvykau tam, kad papasakočiau Jums apie e, iniciatyvas ir veiksmus, kurių įmamasi pagal Europos jūrų ir žuvininkystės e, fondo plan, planus. Jūs tikriausiai priesinate, kad anksčiau tai buvo žuvininkystės fondas, bet kadangi dabar pridurtas visas žodis ir jūrų, e, mūsų taik, fondo taikymas rytis prasiplėtė. Ir mes e, galvojame apie mėlynąją augimą, mėlynąją ekonomiką, į kurią įeina be abejo turizmo, ta, turizmas, ypač pakrančių ir jūrų turizmas. Pakrančių ir jūrų turizmas yra labai svarbi veikla, ir ji sudaro vieną trečdalį jūrų, jūrų ekonomikos. Šis sektorius susiduria su da, kai kuriais sunkumais, apie tai buvo kalbėta, tai yra konkurencija su ne ES e, šalimis, tai kad e, keičiasi da, turizmo e, modeliai, keičiasi ir investicijos, prieš jau kažkas kalbėjo apie tai, kad ištikus kriziai pasumažėjo investicijos. 2013 metais mes patvirtinome strategiją. Da, E, kurios tikslas yra kurti daugiau darbo vietų pakrančių ir jūrų turizmo sektorėje. Ir kartu su komisija ir valstybėmis narėmis mes plėtojame šią strategiją, mes ją įgyvendiname bendradarbiavimą su vietos e, subjektais. Aš pirmiausia paminėsiu bendrus veiksmus ir po to įsigilinsiu į kai kurius veiksmus įsamiau. Mes pradėjome uh, E, paneuropinį dialogą kruizinių laivų sektoriuje. Tai yra nepaprastai svarbus sektoriaus segmentas ir jums tikriausiai yra žinoma, kad bandydami suvienyti įvairius subjektus. Da, beje, da, kovo, da, 2015 m. kovo mėnesį įvyko renginys, kuriame galėjo bendrauti. Mes norime paskatinti da, visus ieškoti naujų rinkų ir galvoti apie naujus planus. Ir dabar mes taip pat pradėjome plėtoti regioninį dialogą Viduržymio jūros regione, Baltijos jūros e, regione. Ir šios diskusijos yra tęsiamos ir mes uh, Be abejo, bendradarbiaudami su šiais regionais norime atsižvelgti jų ypatumus. Dabar tyrimai. Mes užsakėme nemažai tyrimų, ypač da, a, jūrinio turizmo srityje ir da, tyrimus skirtus pakrančių turizmui. A, Šie tyrimai yra labai svarbus su e, sektoriaus veikėjams dėl to, kad jie padeda jiems ne tik aptikti naujas rinkas, e, da, e, nuspręsti, kokie, nu, kokių naujų produktų reikia, bet ir taip pat suprasti geriau, kas vyksta. Dabar kalbėdame apie konkrečius produktus. Na, teminės iniciatyvos yra labai populiarios šiuo metu. Ir mes paskelbėme e, e, konkursą e, rengti įvairius jūrinio turizmo maršrutus. Ir beje, susilaukime ne, nemažai pasiūlymų ir dabar jie yra vertinami. Be to, šiemet mes skiriame pusantro milijono eurų tam, kad būtų parengti jūrinio turizmo maršrutai. Ir gal nardymo maršrutai. Tai taip pat yra įdomu. Kai kas taip pat šiandien jau kalbėjo apie kultūros jūrinį turizmą ir tai yra be abejo labai svarbus segmentas 2018 metai bus kultūros paveldo metai ir negalime to pamiršti. Mes taip pat e, paskelbėme konkursą, kuris vadinasi Blue Call. Tai yra tokie mėlynieji konkursai. Apie tris konkursus čia galima kalbėti. Tai yra mėlynosios karjeros, mėlynosios karjeros konkursas, Ir jis yra įdomus e, melinosios ekonomikos sektoriuose dirbantiems e, mokslininkams. Mėlynosios laboratorijos, e, tai yra dar vienas įdomus konkursas ir šis projektas turėtų sudominti jaunus mokslininkus. Šiandien jau daug kas kalbėjo apie tai, kad reikėtų uh, kurti naujas vietas jaunimui. Taigi ir mes prie to prisidedame. Ir baigdamas, ponė pirminkė, aš norėčiau paminėti dar vieną da, mūsų fondo ypatumą, kuris susiję ir žuvininkystę, ir jūrinį turizmą. Praeitėje mes jau gyvendome kelis projektus, su kurių tikslas buvo siekti kuo didesnės diversifikacijos kad, kad, kad, ir kurio tikslas buvo periorientuoti žuvininkystės kai kurią veiklą į turizmą. Ir 514 milijonų eurų bus skirta šioms veiklo, veikloms ir pinigai bus skiriami tam, kad būtų rengiami, pavyzdžiui, pristatymai mokykloms, mokiniams, kad mokiniai galėtų nuvažiuoti, e, nuvykti į žvejybos įmonę, apsilankyti laive, pamatyti, kaip yra žvejojama. Tai toks yra dar projektas. Taigi, ponė Pirinkė, tikiuosi, kad aš papasakodamas Jums apie tai, kaip mes prisidiname prie pakrančių ir jūrinio turizmo plėtros, prisidėjo prie Jūsų diskusijos. Mes pakvietėme ir generalinio agri direktorato atstovą, jam ir sutikėme žodį. Aš parengiau trumpą PowerPoint pristatymą ir aš mielai jį pristatysiu Jums. Taigi dėkoju Jums už kvietimą atvykti į šį susitikimą. Aš pirmiausia norėčiau pristatyti bendrą situaciją, raidą ir svarbiausias mūsų politikos temas. Kaimo turizmas yra bendroji tema, tačiau matote, kad su turizmo veikla yra susijusi daugiau sričių. Taigi kaimo turizmas apima ne tik tai konkrečias programas, bet ir yra susijęsia su papildoma veikla. Reikėtų pagalvoti, pavyzdžiui, apie tai, kad kaimą reikėtų parengti turizmo veiklai, taip pat reikėtų uh, sutvarkyti aplinką, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į žemės ūkio produktų sektorių ir taip toliau. Jeigu pažvelgtume į ankstesnį programavimo laikotarpį, mūsų stebėsenos lentelėse yra nurodytos dvi specifinės kaimo turizmo priemonės pirmiausia yra, buvo siekiama skatinti turizmo veiklą, buvo įgyveninta daugiau negu 19 tūkstančių mažos infrastruktūros projektų, rekreacijos infrastruktūros projektų ir taip toliau. Investavome daugiau kaip pusę milijardo eurų ir jie leido pritraukti ir papildomą finansavimą, kurio vertė virš 2,3 milijardų. Taigi kolega iš Marė kalbėjo apie tai, kad mes gyvename kitas priemonės, investavome daugiau kaip 200 milijonų e, eurų ir ūkininkams, ūkininkų šeimų nariams taip pat rekomendavome plėsti turizmo paslaugų spektrą. Be to mes sukūrėme Europinį kaimo plėtros tinklą. Dabar kita skaidrė, kurioje parodoma kiek kaimo plėtrai apskritai buvo išleista lėšų, įtraukiant ir nacionalinės lėšas, ir taip pat čia yra nurodyti prioritetai. Turizmo veikla patenka į šeštąjį, į šeštąjį prioritetą, į socialinę įtraukti, kultūros paveldo e, skatinimą ir plėtrą. Taigi, reikėtų turėti omenyje ir papildomą efektą, kurį sukelia investicijas į turizmo sritį. Taigi regionai ir valstybės narės gali pasinaudoti iš struktūrinių fondų esamomis lėšomis įvairioms priemonėms finansuoti. O čia jūs matote, kiek biudžeto lėšų skiriama įvairioms priemonėms įgyvendinti čia yra numatyta veikla, kuri yra svarbiausia turizmo veiklai, pavyzdžiui, žemės ūkis, taip pat verslo plėtra, e, startuolių e, kūrimo finansavimas, ypač turizmo sektoriuje, taip pat pagrindinės paslaugos, bet to kaimo o, Mm, gyvenviečių atkūrimas, bet to vietos mm, savivaldos priimtos programos skirtos kaimų plėtrai. Be to šitas finansavimas leidžia finansuoti bendradarbiavimo projektus, kuriuose dalyvavo kaimo Mm, regionų suinteresuotos šalys, taip pat yra numatyta galimybė finansuoti bandomosius projektus, taip pat yra numatyta padėti teikti ir konsultacinės paslaugas. Taip pat e, stiprinti suinteresuotų šalių verslo subjektų žinias kas gali būti finansuojama. Čia yra numatyta būti patys svarbiausi veiklos mm, aspektai. Anksčiau kalbėjusieji prieš mane teigė, kad galima e, finansuoti mm, plačiajuostočio ryšio dėgymą kaimo vietovėse, taip pat e, bendradarbiaujant tarp projektų ir taip pat uh, finansuoti tą veiklą, kuri buvo paminėta anksčiau. Yra galimybė finansuoti ne tik tai didelius infrastruktūros projektus, bet ir mažesnius projektus, kuriuos įgyvendina mažos ir vidutinės įmonės. Aš manau, kad siekiant rezultatų svarbu yra štai kas. Pirmiausia, labai svarbu įvertinti projektus valdymo institucijas mes visada prašome paaiškinti, ko jos siekia įgyvendamos konkrečiais šios projektus. Pirmiausia, reikėtų, kad e, siekiant tikslų būtų laikomasi nuoseklios projektų įgyvendinimo strategijos. Labai užtikrinti tinkamą sanglaudą, ypač įgyvenint projektus kaimiškose vietovėse. Todėl labai svarbu susijęti finansavimą iš kitų fondų ir šita sanglauda visada pasiteisino. Jinai padidino papildomumą. Žinoma, labai svarbu kad finansavimas būtų nukreiptas į konkrečius rezultatus. Partnerystė ir dialogas. Taip pat e, tas aspektas, kurį paminėjo kiti e, kalbėtojai, jie teigia, kad labai svarbu siekiant tikslų pradėti tikslingus ryšius su suinteresuotomis šalimis ir su kitais projektų įgyvendintojais. Dėkuoju. Ja, dank für... Dėkuoju už pasisakymus. Dabar kolegai Klūn žodis. Kolegė Klūn. And, um... Ačiū. Jau kalbėjome apie m, mm, tai, kad daugiau dėmesio turi susilaukti kaimo, ne miesto vietovės. Ir m, mm, trijų kalbėtojų pasisakymuose išgirdome ne, nemažai informacijos apie tai. Ir džiugu dėl to, kad Mari dire, direktorate akcentuojamas mm, bajūrio pakrančių turizmas. Tai labai vertingas rytis. Ir man atrodo, kad komisija netrukus paskas apie politinius planus šioje srityje. Buvo minėti 14 veiksmų. Gal galėtumėte man suteikti daugiau informacijos apie tai, kaip tie 14 veiksmų yra gyvendinami, nes kiti kalbėtojai teisingai pastebėjo, kad yra tiek daug informacijos, uh, prieinama, jog tie, kuriems reikia viską praktiškai gyvendyti, ne visada žino apie finansavimo galimybės jiems prieinamas. Todėl norėčiau žinoti, kaip tie veiksmai gyvendinami ir kaip jie paskui yra įvertinami. Tai būtų naudinga. Kruizinių laivų sektorius yra labai svarbus, pavyzdžiui, kaimo vietovėms. E, taip pat tai susi... oro uostai taip pat. E, Mėlynasis e, pakrančių turizmas yra labai svarbus pakrančių vietovėms. Iš augimo direktorato kalbės atstovas kalbėjo apie mokymus ir skaitmeninimą. Apie tai daug girdime, ypač kalbant apie turizmo sektorių, kad reikia e, tam tikrų įgūdžių ir kad skaitmeninis matmuo taps labai svarbus ir versle, kuris e, tradiciškai nesinaudoja tokiamis technologijomis, bet tai tikrai tampa labai svarbu, svarbiu veiksniui siekiant išnaudoti turizmo potencialą, taigi smulkiam verslui tai taps labai svarbiu dalyku. Tai, tai, tai bus ypač svarbu mažam, smulkiam verslui. Rugsėjo mėnesį numatytose diskusijose, kaip girdėjome, bus skiriama dėmesį, skiriamas dėmesys šiam klausimui. Žemės ūkis, ūkininkų bendruomenės, taip pat yra šių diskusijų dalis, kaip girdėjome, reikia užtikrinti, kad e, potencialus naudos gavėjai, kurie gali pasinaudoti finansavimu, žinotų apie atsiversias galimybės. Taigi reikia paskleisti žinę. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau paklausti. Pavyzdžiui, žuvinkystės srities galbūt pateiktumėte konkretų pavyzdį, rodantį, kad pavyko diversifikuoti finansavimą. Tiesiog pateikite tą gerosios praktikos pavyzdį. Ir dar vienas klausimas taipogi susijęs su žuvininkystė. Jūs kalbėjote ne tik tai apie e, pajūrio žuvininkystę, bet norėčiau paklausti ir apie vidaus vandenų žuvininkystę aš dviračiu važinėjau e, prekių keliais. Taigi aš mačiau ir tokių kelių, kuriuose buvo nurodyta 70 km greičio apribojimas. Tačiau abejoju, kas čia per e, kelias, tačiau iš esmės tai buvo dviračių keliai, kult kultūriniai, kultūros paveldo trasos. Todėl norėčiau paklausti, kokios galimybės finansuoti būtent tokius projektus, kadangi kai mes tiesime Europos kultūros paveldo trasas, tai dažniausiai labai sunku jas finansuoti, kadangi finansavimas yra numatytas arba dviračių takams, O jeigu šitas turizmo kelias veda per miestą, tai tuomet šitas finansavimas tampa neproduktyvus. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kokia situacija. Ja, Herr Korta, you want to start? Ponas Koracija norėtų pažadėti. Ačiū. Atsakydamas į klausimą apie kultūrinius maršrutus Tai mums ypač įdomus klausimas. Dirbame draugės su mm, Regija ir Mare direktoratais bei Europos e, kultūrinių maršrutų institutų ir UNESCO. Mes norime pademonstruoti, kad šis turistinis e, produktas yra apima keletą valstybių. E, dažnai ir tai yra Euro, Europos masto, neregioninio masto produktas. Ir tai yra puikus bendradarbiavimo pavyzdys ir, ir pavyzdys, kaip panaudojame turimą biudžetą, kad e, reklamuotume e, e, maršrutus, turistinius maršrutus Europoje ir kad tai naudinga vietos ekonomikai. Kitas pavyzdys, kurį pateikčiau, galimybė pasinaudoti MPL direktorato svetainę, kurioje galima rasti informacijos apie galimybę stažuoti, pavyzdžiui, viešbutyje. E, jau, jaunuolis staž, pasistažuojantis Austrijoje viešbutėje, dirbdamas, dirb, dirbantis viešbutėje Austrijoje gali surasti, paskui rasti gal, informacijos apie galimybę stažuoti su kame nors viešbutėje pietinėse šalise ar kur nors kitur. Suteiksiu žodį ir kolegoms atsakyti kitus klausimus. Prašau. Atsakysiu į klausimą apie veiksmus E, susijusių su komunikatu apie pakrančių e, turizmą. Tikrai nemažai pasiekėme čia. Savo pasisakymę minėjau, kad tame, tame komunikate paskelbtų veiksmų Pavyzdžiui, mes dabar ypač aktyviai plėtojame jūrų turizmą taip pat kru, kruizinių laivų turizmą. Buvo paskelbtas viena iniciatyva dėl duomenų spragos turizmo sektorėje išpildymo. Nes turizmo sektoriai labai svarbu planuoti ateities veiklą. Rengėme su Eurostatu dirbti šiuo klausimu, kad e, turėtume kokybiškesnių duomenų. Minėtos studijos taip pat yra pristatomos tame komunikate. Tai, pažiūrėjau, salų susietumas, galimybė pasiekti salas, o pakrančių turizmo klausimų e, esame parengę kai ką šiais metais. Yra priedas, kur yra pavyzdžių, geriausių pakrančių turizmo pavyzdžių. Sakau visą tai taip pat norėdamas pabrėžti, kad numatome ir daugiau veiksmų, kaip išvardinta tame komunite šiais, met, šiais pavyzdžiui, metais, kurie yra kultūrinio paveldo metai. 2018 rengėmės pranešti apie rezultatus, e, to komunikato įvykdymo rezultatus, tuomet galėsime įvertinti, planuojame svarbų renginį ir aptarsime ir planuojame aptarti savo veiksmų rezultatus. Žuvininkystė ir konkretus projektai. 2007-2013 metų finansavimo laikotarpiu finansavome apie 400 milijonų eurų projektų, vertės 12 tūkstančių projektų. E, turizmo sektoriuje ir jie buvo įgyvendinami 21 valstybėje narėje. Aš galėčiau kalbėti, pavyzdžiui, apie Graikiją, kur buvo tokia veikla vykdoma, buvo pritaikyti laivai muziejams, finansuota uh, kita veikla susijusi su kultūriniu paveldu ir žvejyba. Bet kaip jau minėjau, 21 valstybė pasinaudojo šią galimybę ir tai buvo tikrai gerai panaudotos lėšos. Dėkuoju. Iš karto dabar ar po to? Kastelano sutikčiau žodį, jeigu leistumėt. Kastelano, prašau. um, it's, it's on. Can you hear me? Yeah. Ar girdite mane? Jūs klausėte apie tai, kaip potencialus naudos gavėjai galėtų sužinoti apie investicijas. Tai yra labai svarbu ir Ir aš kolegos jau kalbėjome apie partnerystės ir apie tai, kad labai svarbu turėti tas partnerystės labai svarbiamis suinteresuotomis šalimis. Ir kad e, da, jie galėtų dalyvauti rengiant projektus, e, juos planuojant įgyvendinti. Ir taip pat, kad jie įsitrauktų visus projektų gyvendinimo etapus. Ta galima daryti steigiant stebėsenos komitetus įvairiuose regionuose ir valstybėse narėse. jie galėtų pritraukti įvairius suinteresuotus subjektus. Toliau galimybė apjungti projektus. Čia vėl grįžtame prie to klausimo, kur baigėsi kaimas ir prasideda miestas. Komisija jau kuris laikas skatina papildomumo principų pagrystą finansavimą ir aš manau, kad mes jau padarėme čia šiokios tokios pažangos. Ieškodami strateginio požiūrio, galvodami apie tai, kaip galima būtų patoblinti jau, jau turimas schemas, prieigą prie vieno ar kitokio fondo. Reikia nepamiršti, kad iš tikrųjų galima apjungti dėlėšas iš vairių šaltinių tam, kad galima būtų uh, gerai gyvendinti strateginius planus. Tokį požiūrį mes e, dėgiame e, pasirašydami partnerystės sutartis ir siekdami užtikrinti, kad visi fondai e, veiktų iš vieną ir kad būtų išnaudota jų sinergijos, būtų išnaudotos jų sinergijos galimybės. Ir čia be abejo reikia įtraukti įvairias e, valstybės institucijas, įvairius subjektus tam, kad galima būtų užtikrinti visišką papildomumą. Bet dėja praktikoje žinome, kad ne visuomet pavyksta gerai tai padaryti. Dėkoju. Paskutinis mūsų diskusijų raundas. NSEST e atstovas kalbės apie regionų finansavimo klausimus. Chairman, um, does it work? Can you hear me? Pane pirmininkė, ar girdite mane? Dėkuoju, gerbėmiai Europos parlamento nariai, Europos komisijos atstovai, gerbėmiai ponai ir ponės, man didelė garbė yra atstovauti The Next Tour ir aš džiaugiuosi galėdama papasakoti jums apie regionų požiūrį į ES finansavimą. Niks e, Tur vienyje 31 regioninę e, instituciją, kurie savauja daugybę įvairių teritorijų. Ir tai reiškia, kad mes turime žinių ir apie regioninį planavimą, ir apie įvairius regioninius produktus. Ir be abejo, mes esame suinteresuoti skatinti ES investicijas į regionus. Ir vienas iš mūsų strateginių fondų yra sugalvoti, kaip galima būtų kuo sumaniau išnaudoti ES lėšas ir jas pritaikyti. Kalbėdama labai praktinių požiūrių, galiu pasakyti, kad, kad regionai atlieka įvairius vaidmenis. Jie gali būti suvokiami arba kaip donorai, arba kaip naudos gavėjai ir kad jie yra priversti konkuruoti su kitais subjektais da, a, įgyvendinant e, teminės programas. Keturiasdešimt vienas regionas e, įtraukė turizmą į savo e, išmaniosios specializacijos strategijas. Ir mes suprantame, kad čia reikia ne tik surasti protingą pavadinimą, bet reikia turėti aiškę strategiją kurie apimtų ir turizmą, ir restoranų verslą, ir rekreacinę veiklą. Turizmas yra labai svarbus mūsų ūkio variklis ir jis yra taip pat įtraukiamas į strateginės e, programa, programas. Todėl jis padeda mums kurti naujas darbo vietas, didinti konkurencingumą, siekti tvaraus vystimosi tikslus. Taigi turizmas yra labai svarbus sektorius ir todėl įgyvendinant veiklos programas e, į tai reikia atsižvelgti. Aš galiu pateikti Jums įvairių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Škotijoje. Škotijos vyriausybė turi kultūros e, ir paveldo komitetą, e, kuris rūpinasi kultūros klausimais. Pirmininkas nutraukia kalbėtoją ir prašo ją kalbėti lėčiau. Gerai. Aš pakalbėjau, Visit Scotland yra organizacija, kuri da, reklamuoja Škotiją kaip turizmo da, da, a, a, krypti. Ir jie turi regioninį fondą, kuris yra gyvenimas pagal da, Visit Scotland veiklos programą. Jo tikslas yra pritraukti kuo daugiau lankytojų iš kitų šalių. Uh, Siekiama yra paremti verslą, atverti naujas rinkas ir išnaudoti skai, skaitmeninės technologijos ir taip pat rengiant tarptautinius renginius. Kokios yra, kokie yra pagrindiniai išmaniosios specializacijos programos elementai? Na, pirmiausia, remiamas yra Škotijos istorija ir maisto, gastronomijos, kūrybinė pramonė, aplinkosauga, aplinkosaugos sektorius, turizmo ir e, jūrinį, jų, e, jūrų klausimų aspektai. Čia yra kitas pavyzdys, Andaluzijos e, pavyzdys ir matote, kad mes taip pat turime instituciją, kuri bando apjungti įvairius prioritetus ir su Europos regioninis plėtros fondas ir Europos žemės ūkio fondas regioniniai plėtrai bendrai finansuoja bendrą tvaraus e, turizmo planą. Tikslas yra užtikrinti turizmo konkurencingumą ir tvarumą ir taip pat užtikrinti, kad galima būtų kurti darbo vietas šiame sektorėje ir prisidėti prie ekonominio augimo. Kaip jis siekime šių tikslų? Pagiriamant verslą, da, da, sutikiant didesnį postumį Andalūzijos turizmo sektoriui ir taip pat da, teikiant ženklą, da, Andalūzijos turizmo kokybės ženklą ir taip pat skatinant inovacijas ir konkurencingumą turizmo sektoriuje. Andalusijos atvejs yra įdomus dėl to, kad ta, savo sumoniosios specializacijos strategijoje yra nurodytas turizmas ir yra pasakyta, kad turizmų reikia inovacijų vystimų, e, vystimosi tam, kad galima būtų pritaikyti turizmo sektorių prie besikeičiančių aplinkybių. Ir Andalusijoje e, turizmas yra e, iš, apibrieštas kaip prioritetinis sektorius ir plėtojama, plėtojama yra nauji, novatoriški produktai, skatinamos kūrybinės ir, ir rekreacinės veiklos. Dar keli pavyzdžiai ir jūs čia matote, kaip galima būtų sustiprinti sąsajas tarp regioninių programų ir uh, ir turizmo Valencijoje. Pavyzdžiui, rengiamos yra mokymosi visą gyvenimą mokymo programos turizmo sektoriaus darbuotojai. Toskanoje, pavyzdžiui, kur veiksmai yra finansuojami pagal Europos regionės plėtros fondą. Ten yra finansuojami moksliniai tyrimai susijęs su turizmu. Ir Toliau Belgija. Tenai naudojamasi dviem fondais - Europos regioninės plėtros fondų ir Europos žemės ūkio fondų karmo plėtrai. Taip yra remiamas yra užimtumas ir reklamuojami tam tikri maršrutai. Toliau Kornvelo pavyzdys, tenai taip pat be visų jau paminėtų fondų naudojamas taip pat ir uh, jūrų ir žuvininkystės fondas. Toliau daug, dabartinės daugiametės finansinės programos vidurio trukmės peržiūrą. Čia mes pasiūlytume kai ką pakeisti. Pirmiausia, mes manome, kad reikia padidinti matomumą. Mes manome, kad turizmo sektoriaus subjektai turėtų geriau suprasti ir savo vaidmenį, ir galimybės, kurios atsiveria gyvendinant įvairias programas. Ir taip pat būtų gerai, jeigu jie žinotų daugiau apie tai, apie finansavimo galimybės. Be to, manome, kad reikia keisti mentalitetą ypač kai e, galvojama apie da, a, konkurencingumą. Be to reikia at, a, nepamiršti, kad a, turizmas yra plačios apimties ir apima įvairias veiklas. Mes taip pat manome, kad mums reikia daugiau lankstumo, tai būtų labai naudinga, e, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms veikiančioms turizmo sektoriuje, nes labai dažnai e, turizmo sektoriuje dirba šeimos įmonės ir joms sunku yra kartais prisiderinti prie e, besikeičiančių aplinkybių, prie skaitmeninių technologijų. Uh, ir e, Grau ir Rėdžių generaliniai direktoratai tą suprato ir jau teikia pagalbą joms. Bet tuome mes manome, kad reikia daugiau atskaitomybės, reikia turėti labai konkrečius e, skaičius, labai konkrečią informaciją apie turizmo sektoriaus poveikį visoms, visiems kitiems sektoriams. Toliau reikėtų taip pat užtikrinti, kad Europos strateginių investicijų fondas papildytų e, kitas programas, kad būtų geriau suderintos su programos su šio fondo nuostatomis. Toliau reikia dirbti iš apačios į viršų ir reikės išvelgti į rinkos poreikius. Mums reikėtų geriau ištirti rinką tam, kad galima būtų užtikrinti, kad investicijos tikrai būtų naudingos ir kad e, būtų teikime parama per visas įvairių produktų rengimo stadijas. Ir toliau, paskutinis dalykas, mums reikia daugiau komunikacijos, daugiau bendravimo, čia reikėtų remti geriausią praktiką. Ir e, aš norėčiau pasakyti, kad e, visi šie dalykai yra nurodyti, yra turizmo e, programoje skatinant turizmą kaip ekonominio augimo e, variklį. Ir mes manome, kad reikia bendradarbiauti ne tik su sektoriaus atstovais, bet ir su E, Europos institucijomis. Ir panas Koratsa jau minėjo rugsėjo mėnesį rengiamą renginį, į kurias, kurį visi esate pakviesti. Ir mes tikimės, kad ten galima bus aptarti apie tai, kaip galima būtų skatinti e, išmanųjų turizmą panaudojant ES finansavimą. Dėkuoju. Adapted speed. Ačiū, kad jūs tiesiog e, kalbėjote šiek tiek lėčiau dviračių federacijos atstovas. Ačiū už tai, kad pakvietėte pakalbėti su jumis ir pakalbėti kaip uh, turizmo, dviračių turizmo federacijos pirmininko pavaduotojų. Taigi, aš manyčiau, kad šios dienos pakvietimas yra svarbus dar ir dėl to, kad aš atstovauju Europos dviračių turizmo federacijai, kadangi yra pusė milijono asmenų, kurie e, naudojasi dviračių kasdien arba turizmo tikslais ir todėl ES yra įgyvendinami projektai vadybos srityje. Tačiau aš norėčiau vis dėlto išreikšti kritikos dėl to, kaip naudojama ES fondo turizmo reikmėms. Turiu omenyje ES fondų lėšų sumas skirtas turizmui. Ir kitas dalykas, kiek rezultatų, kokių rezultatų yra pasiekta, kokio masto finansavimas yra teikiamas ir ar šitie, šitie e, finansuojami projektai yra pakankamai tvarūs. Pirmiausia, kalbos, kalbėsiu apie finansavimo sumas. Žinoma, lėšų niekada nepakanka, kadangi visi sektoriai skundžiasi, kad lėšų nepakanka. 9,7 procentai ES BVP yra sukūrėme turizmo sektoriuje. Kolega kalbėjo apie tai, kad 9 milijardai eurų yra numatyti turizmo reikmės struktūrinių ir sanglaudų fondų uh, E, lėšose, tačiau ne visiškai aišku, pagal kurią programą galima pasinaudoti šių fondų lėšomis. Tas, kas e, turi mažą verslą kaimo regionuose, nelabai susigaudo, kur tos lėšos yra padėtos ir kaip jas gauti ir turistai, turizmo sektoriaus atstovai apskritai nežino, kaip gauti tas lėšas, o mm, be to net neįsivaizduoja, ar tos lėšos skirtos jo regionui ar kitiems regionams. Kai kalbame apie tarptautinę veiklą, tai Interreg lėšos yra taip pat neaiškiai E, naudojamos, kadangi įgyvendinant turizmo projektus vadovaujamasi ne sektorinių požiūrių, o mums labai svarbu yra turizmo projektai. Labai svarbu, kad būtų dažniausiai įgyvendinami bendri projektai ir nelabai pagėdaujama išskirtinai turistinių projektų. Taigi specifiniai turizmui skirti projektai turėtų būti geriau finansuojami. Būtent tai yra didžiausia problema. Europos mastu buvo kalbama 8,9 milijonus eurų iš kosme programos. Šitie beveik 9 milijonai eurų panaudoti turizmui yra numatyti, tačiau aš kalbėjau apie 9,7 BVP iš ES biudžeto, kurie yra pagaminti, pag, sukūriami e, turizmo sektoriai. 8,9 milijonai yra visiškai nedaug, todėl yra siekiama padidinti šitą sumą, kadangi jinai yra nepagristai maža, lyginant su ta dalimi, kuri yra pagaminama BVP kontekste. Taigi šitie 8,9 milijonai turi būti padidinanti, padidinti besąlygiškai. Todėl reikėtų ir aiškiai pasakyti, nurodyti, kur yra šitos 8,9 milijonai vertės lėšos, kalbant konkrečiai apie dviračius. Iš tikrųjų reikėtų šitos projektus padaryti uh, E, matomesnius ir, žinoma, reikia padėti aiškesnės finansavimo nuorodas į dviračių reikmes. Turizmo sektoriuje taip pat reikėtų daryti aiškės nuorodas į dviračių e, verslo plėtojimą. 2017 metų finansavimo programoje pasirodo tik tai atskira nuoroda į dviračių plėtojimą. Jeigu tokios nuorodos nebus, tai šioje srityje vėliau investuoti bus dar sudėtingiau, nes įgyveniname reklamos pro, programas valstybėse narėse ir atkreipėme dėmesį, kad dviračių sričiai tenka 7,5 procentai visų kelionių. ES finansavimas yra numatytas tik tai 1,6 procentų dalies. Todėl reikėtų šitą finansavimą padaryti daug aiškesnį, kaip lėšos yra naudojamos. Pinigai dar ne viskas. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kur tie ištekliai glūdi. Kaip e, valdymo e, struktūros atstovas, aš pasidomėjau, kaip šitos lėšos yra išleidžiamos. Pavyzdžiui, privačiajame sektoriuje aukšti kaštai yra dažniausiai nepadengiami iš europinio finansavimo. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kiek vartotojų yra pasiekiama, kiek ekonominio augimo pasiekiama įgyvendant turistinius projektus. Ir pagal tai yra vertinama projekto sėkmė. Ir ES fondų lėšos turėtų būti siejamos su rezultatais, o ne su kaštais. Žinoma, kaštai turi būti pagrindžiami, tačiau kita vertus reikėtų remtis ne dokumentais, skaičiais, bet reikėtų e, e, atkreipti dėmesį į tai, kad tiesiog šimtų tūkstančių eurų projektui yra teikiama paraiška, pateikiamos automatiškai užpildytos lentelės E, vis dėlto, jeigu verslo idėja yra labai gera, tai ją įgyvendinti galbūt yra lengviau negu renkti šūsnis projekto dokumentų. Todėl reikėtų galvoti apie tokias mm, viršutinės finansavimo ribas ir galbūt mažiau reikalauti dokumentinių įrodymų apie aprepti. Mane tikrai nustebino, e, kai išgirdau, kad kolegos kalba apie paramą MVI iš Bruselio. Pavyzdžiui, pasitelkti strateginių investicijų fondą. Taip pat kalbos apie e, grantus iš kosme programos. Galbūt aš neteisus ir galbūt bendrauju su kitokiamis įmonėmis, bet man iš dalies atrodo neįmanoma jiems atvykti į Briuselį ir išsiaiškinti, kaip veikia sistema. Lyder programos požiūris arba valdžios institucijų požiūris vietos, regionų lygmenių. Ten jie turėtų pasakoti, kaip gauti paskolą, kaip panaudoti strateginių investicinių fondą, ir, ir kaip e, turistinėms įmonėms gyveninti didelį projektą. Man tai atrodo susijęs su dideliais iššūkiais. Manau, kad Europos masto finansavimą turėtume skirti e, labai stambiems projektams, galbūt sutelkti keletą projektų prireikus. O ir kita vertus, vietos įmonės turėtų pasinaudoti finansavimus, kuris specialiai pritaikytas tam lygmeniui. Galiausiai dar vienas iššūkis tvarumas. Žinoma, mums aplinkosaugos klausimai labai svarbus, nes atstovauju dviratininkų asociaciją. Ir aš suprantu, kad tai svarbu. Bet norėčiau labiau pakalb... akcentuoti ekonomikos tvarumą. Dažnai europinėse projektuose uh, pageidaujama naujų idėjų, projektų, naujų projektų, bet niekam nerūpi, kas nutinka tam projektui paskui. Ir tai tikrai pavojinga. Pažiūrėkite, kaip vystosi sėkmingos privačios įmonės, kaip jų ženklai tampa patrauklus. Jeigu taip investuojami ištekliai, bandant sukurti naują ženklą kas kelis metus, man atrodo, kad tai yra neveiksminga ir gana pavojinga. Uh, Aš norėčiau paraginti visus ieškoti ilgalaikių partnerysčių, strateginių partnerių ir investuoti į strateginės svarbos projektus, o ne bandyti kurti naujus, ieškoti nau, visiškai naujų projektų, naujų idėjų, nes mano minėtų atveju E, projektų, investicinių projektų graža, ypač turizmo srityje, būtų didesnė. Atsiprašau, jeigu nuskambėjai, mano pasakymas skambėjo šiek tiek negatyviai, bet dėkuoju uždėmesi ir esu pasirengęs e, pakalbėti daugiau visais šiais klausimais ir jūs tai domintų. Ačiū. Ačiū. Mes pakvietėme jūs ne tik tai, kad girtumėte europinius projektus, bet norėtume, pasimokydami iš klaidų ir išgirsti, kokios yra neigiamos tendencijos. Todėl jūsų pasisakymas buvo visiškai naudingas. Izabela De Monti pirmiausia pasidalins savo mintimis. Ačiū. Ačiū. Turiu porą pastebėjimų ankstesnio rando kalbėtojams ir norėčiau jais pasidalinti. Norėčiau pakalbėti ir apie e, bendrus pastebėjimus. E, kalbėdami apie strategiją, manau, kad fondas turėtų būt, turėti galimybių e, skirti tiesioginį finansavimą. E, dažnai e, dirbame regionų mastu, bet jeigu norime būti pasaulinės traukos turizmo taškais, turime e, vykdyti atitinkamą mm, ryšių strategiją visos Europos mastu. Kozme fondas yra labai įdomus ir džiugu, kad ponas Koraca yra taip atsidavęs e, šiam darbui nes fondas yra tikrai naudingas. Ir matome apčiuopiamų rezultatų, kurių pavyksta pasiekti pasitelkus tuos fondus. Gerai, kad to fondo gairės verčiamos ir į visas kalbas daugybė mažų ir vidutinių įmonių dalyvauja e, projektuose ir manau, kad tai tie pradiniai žingsniai e, pasinaudojant fondo finansavimu yra labai ypač svarbus ir vertingi. Buvo kalbėta apie e, turistus iš Kinijos. Turime nepamiršti ir kalbos klausimo, juk ne visi kalba angliškai. Manau, kad mums reikia e, bandyti pas, pa, pa, pristatyti tiesioginius pasiūlymus e, kinams, ne tik bandyti pritraukti turistų grupės, galėtume mąstyti apie tiesioginius skrydžius, tai padėtų pritraukti daugiau turistų iš Kinijos. Dėl kūrybinės pramonės sričių čia tikrai yra galimybių toliau plėtotis ir vystyti veiklą šalise. Kalbėdama apie bendresnius klausimus, norėčiau paklausti, ar yra galimybė panaudoti fondų lėšas ir reklamuoti mūsų pastangas, kalbėti apie tikslus, kurių siekiame. Kalbu apie e, fondų lėšų paiešką e, pro, pro, projektams, kuriuos žmonės bando įgyvendinti. E, galbūt galima būtų platinti kokios nors svetainės adresą, nes nėra paprasta tiesiog taip gauti informaciją. Reikia kažkokios dedikuotos svetainės, kurioje mažos ir vidutinės įmonės sparčiau galėtų rasti visą informaciją. Pone Deirdre, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams. Jūs tikrai sėkmingai apibendrinote ankstesnius pasisakymus kalbėdami apie tai, kas galėtų pasinaudoti to, tų fondų lėšomis, taip pat pasakojate, kaip e, gauti informaciją. Jūs tikrai, e, jūsų pastebėjimai buvo tikrai labai tikslus, kaip e, ne, nebūtinai reikia viską keisti, o tiesiog kaupti informaciją. Ne, nebūtina reguliariai bandyti išradinėti dviračio. Jūsų komentarai buvo tikrai labai vertingi. Ir tai labai susijęs su po, po, ponios Nunes pasisakymo apie regionus. Norėčiau paklausti, kiek regionų jūs atstovaujate? Nebejoju, kad e, vyksta informacijos sklaida horizontaliai visose regionuose ir kad pasiekėte mažą ir, ir vidutinį verslą. Ar nebejoju, kad jūsų veiklos rezultatai yra pozityvus, jūs minėjote, kad panaudojate EFSI, kozme fondų lėšas, visos, naudojatės visomis galimybėmis. Norėčiau paklausti, kiek regionus atstovaujate ir kaip tie regionai bendradarbiavę dalindamėsi informaciją. Ačiū. Ines Ayala Zenda. <laughs> Ačiū pirmininkė. Įdomus buvo jūsų paminėti pavyzdžiai. Yra istorinių problemų šiame sektoriuje, kur ES nebuvo 28 valstybės, kiekviena iš jų pasižymėjo savo kultūros įvairovę ir kiekviena suprato, kad e, turizmas yra tas sektorius, kuris visada buvo sėkmingai plėtojamas ir šitą tendenciją reikėtų tęsti. Taigi, Tačiau šitam sektoriui, kadangi jis sėkmingai turi būti plėtojamas, reikalinga ir valstybės parama. Tačiau aš nuolat priversta kartuoti, kad reikalingos investicijos. Dabartinė bankų struktūra po finansų krizės, turiuomenyje regioniai bankai, taupimo kasos, kurios anksčiau buvo įpareigotos laikytis socialinio matmens, tiesiog šitie bankai pradinko iš bankų e, sistemos, o mažos ir vidutinės įmonės dabar turi persiorientuoti e, darbdaviai tampa savarankiškai pradėti teikti savo turizmo paslaugas, tačiau finansavimo nėra, kadangi nėra pakankamos finansavimo struktūros. Mažos vidutinės įmonės konkrečiuose regionuose nebegali būti mm, finansuojamos iš Europos investicijų banko, todėl reikėtų tą finansavimą perorientuoti ir dėl to kyla įvairiausių klausimų, kurie tiesiog kyla visam turizmo sektoriui. Turiuomenyje nedidžiulius mm, viešbučius, jie turi kitokių finansavimo šaltinių. Aš turiu omenyje mažas ir vidutinės įmonės, kurios dirba konkrečioje teritorijoje ir rūpinasi ekonominė bei regioninė sanglauda. Nūnijas kalbėjo apie tai, kad reikia ieškoti naujų formų. kurios leistų užsitikrinti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms iš europinių fondų. Pavyzdžiui, vakar vyko posėdis, kuriame buvo aptariamos horizontas 2020 problemos ir buvo kalbama apie tai, kad iki 25 procentų kaštų turėtų būti padengiama iš Europos biudžeto, tačiau niekas nepasakė, kaip tai padaryti. Taip pat buvo kalbėta apie Europos dviračių tinklus ir minėjo, kad reikia atverti galimybės mažoms vietinėms įmonėms, kurios yra silpnoji grandis visoje šioje e, sistemoje ir padėti užtikrinti reikalingą sanglaudą. Pavyzdžiui, miestų teritorijos yra dinamiškesnės, išmaningesnės, išmoningesnės, o turizmo sektorius yra specifinis ir todėl čia reikėtų taikyti taip pat ir kitokį požiūrį. Todėl norėčiau paprašyti kad apibendrinant šios diskusijos pasisakymus, reikėtų dar kartą konstatuoti, kad šis sektoris turi labai didžiulį potencialą, kad galima kurti europinį prekinį ženklą. Ir todėl reikėtų pirmiausia galvoti apie finansinę paramą, skatinimą kuris bent jau padengtų poreikį. Taip pat reikėtų atsižvelgti į mūsų e, kultūros įvairovę. Visi pateikti pavyzdžiai iš tikrųjų buvo labai naudingi, akivaizdus ir vertėtų uh, paraginti komisiją, kad ji išryškintų šio sektoriaus svarbą ir kad ES mastu šiam sektoriu būtų skiriama daugiau dėmesio. Jetzt Gesine Meisner. Gesine Meisner. Ačiū, ačiū kolegoms už pristatomąją medžiagą. Aš negalėjau išklausyti visų pasisakymų, kadangi buvau kitame komitete. Paskutinis pranešėjas kalbėjo apie tai, kad nereikia ieškoti kokiu nors naujų projektų ir kad projektų naudą reikėtų e, vertinti ne pagal finansavimą, bet e, pagal rezultatus. Tačiau jeigu investicijos jau yra, jeigu projektas vyksta sėkmingai, tai ar dar reikia kokių nors papildomų investicinių priemonių? Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas Jūs kalbėjote apie tai, kad dar yra pakankamai daug biurokratinės naštos. O mes visi suprantame, kad jos nenorime, mes turime su ta biurokratija kovoti arba ją reikia įveikinėti, norint prieiti prie, prie, prie finansavimo šaltinio. ES mastu yra sakoma, kad siekiama užkirsti kelią piknaudžiavimui, todėl yra kūrimos tam tikros administracinės kliūtis, tačiau kitas dalykas, noriu paklausti konkrečiai, kaip mažinti tą administracinę naštą. Jens Nilsen. Talarna bekräftar det jag sa till. Dėkoju. Kolega ką tik patvirtino tai, ką ir aš jau esu sakęs. Turizmas turi būti visuomet pritaikytas prie vietos regiono reikmių. Ir todėl aš paprašiau, kad man būtų leista rengti savo iniciatyvą pranešimą, kuriame būtų kalbama apie tai, kiek turizmas prisideda prie regionų plėtros. Ir šį pranešimą ketinu parengti bendradarbiaudama su regionų plėtros komitetu. Uh, nes turizmas iš tikrųjų gali tiesiog pakeisti regionų likimą, tai yra strateginės svarbos klausimas ir regionai da, turi sukaupti ir tinkamų žinių, parengti da, turizmo plėtros planą. Jei pažvelgsime tai, kas vyksta 50 a, geriausių regionų, pažangiausių regionų ir įsiaiškinsime, kokia yra pažangiausia praktika, Tai būtų nepaprastai naudinga informacija mums galvojant apie tai, kur reikėtų investuoti. Be to reikėtų mažinti ir biurokratiją, įgyvendinant įvairius ES projektus. Nes labai dažnai žmonės skundžiasi, kad biurokratijos yra per daug. Ir mažos įmonės turi kartais burtis e, su kitomis įmonėmis, gal stambesnėmis, kartais su regionų atstovais, tam, kad galėtų sutelkti savo turimus išteklius. Nepamirškime, kad didžią daugumą tos biurokratijos sukūrė ne Europos Sąjunga, o pačios valstybės narės. Taigi mes turėtume. Da, pareikalauti, kad valstybės narės sumažintų biurokratinę naštą ir supaprastintų taikomas taisyklės. Tai būtų labai naudinga regionams. Aš taip pat norėjau paklausti Adamam, Adam Būdu sakė, kad turizmui reikia paramos. Gina Maisnė sako, jeigu projektai vyksta, vyksta sėkmingai, tai nereikia paramos. Pavyzdžiui, Serbijai pagal Dunojų yra trasa. Serbija apsisprendė, kad reikia paženklinti šitą euro dviračių trasą. Tiesiog ne ją remontuoti, bet tiesiog reklamuoti. Tiesiog atrodo, kad gerų paslaugų nereikia, tik tai pakankamą gražaus vaizdo. 13 tūkstančių turistų per metus važiavo šitą trasą. Ir iš tikrųjų, galvojant apie šitą projektą, Ir jeigu apskritai būtų norima tik tai anonsuoti šitą dviračių taką, tai iš tikrai lėšų neišleiščiau. Tačiau jeigu Lenkai, pavyzdžiui, paprašytų dešimčiai blogos kokybės dviračių trasai lėšų, trasai, kurią įveikti reikia trijų valandų, tai tikrai reikėtų finansuoti šitą projektą. Ir tai reikėtų daryti tikslingai. Todėl aš norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų manote, kad turizmui finansavimo nebereikia. Tačiau kita vertus, ar verta finansuoti tik tai turizmo projektus. Eisenstadt viename renginyje neseniai iš miesto administracijos išgirdau, kad galima prašyti europinio finansavimo ir kai dalį finansuotų lėšų bus galima susigražinti. Tačiau savivaldybės atstovė pasakė, ne, šitos biurokratinės naštos mes norime savo prisijimti. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip teisingai paskirstyti tą naštą ir kaip pasielgti socialiai. Iš tikrųjų, negali tai būti, kad mažos savivaldybės, kurios yra nedidelės, kurios tiesiog negali sauliaisti planuoti tokių projektų, kadangi administracinė našta yra per didelė. Taigi aš norėčiau suteikti žodį kalbėjusiems kolegiams. Madam Nūnės pirmiausia. Yes, uh, thank you. To, trying to reply to... Dėkuoju, aš pabandysiu atsakyti į jūsų klausimą. Aš jau sakiau, kad mes vienijame 31 regioninę asociaciją. Uh, ir dirbame su daugybė įvairių e, universitetų ir kitais turizmų besirūpinančiais tikslais. Mes turime sukaupę labai daug patirties ir geriausios pažangiausios praktikos pavyzdžių, kurie parodo, kad e, turizmo labai yra naudingas ES finansavimas. 2013 metais, o tai buvo svarbus metais, nes būtent tuomet buvo primtas sprendimas dėl daugiametės finansinės programos ir kai buvo parengti pasiūlymai. Dirbti tais metais buvo labai sunku mūsų partneriams dėl to, kad regioniai turizmo departamentai e, stengiasi suprasti, ką galima būtų daryti ateityje. Jiems buvo labai sunku apsispręsti dėl prioritetų, pasirinkant strateginius prioritetus ir paaiškėjo, kad regionuose reikėjo nemažai padirbėti Ir šiandien beveik visi mūsų nariai tiesiogiai dalyvauja administruojant ES lėšas, arba bent jau jie iš dalies e, sugebėjo uh, užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į uh, jų uh, regiono um, turizmo sektoriaus ypatumus. Mes rengėme daugybę įvairių renginių, vienas, kaip minėjau, vyks rugsėjo mėnesį. Sausio mėnesį, pavyzdžiui, vyko apskritojo stalo diskusija, panas Vulfė dalyvavo tame renginyje ir jis minėjo daug įdomių skaičių. Ir kai aš paklausiau dalyvių, kas atveju buvo žinoma, paaiškėjo, kad tik tai mūsų svečiai apie tai žinojo. Ir tai rodo, kad regionuose ne, neskleidžiama tinkama yra informacija. Ir mes tengiamės pakeisti šią situaciją. Bet kurio atveju mes e, rekomenduojame ne tik skatinti nu, veiksmus regionuose, bet ir e, raginame Bruselį skirti didesnę paramą. Ne dėl to, kad e, turizmas yra sparus ekonomikos krizėms, Jį reikia paremti kaip ir kitus sektorius. Ir be abejo, mes galėtume pateikti jums įsimesnės informacijos apie konkrečius pavyzdžius, konkrečiuose regionuose. Ir mes taip pat norėtume, kad būtų geriau ištirti geriausios praktikos pavyzdžiai, kurie parodo, kaip galima būtų kuo geriau išnaudoti galimybės, kurios e, atsiveria tuomet, kaip strateginių programų, programuose pirmenybė yra teikiama turizmo sektoriui. Dėkuoju. Jetzt Adam Bodo. Ponas Bodor. Ačiū. Atsakysiu į du svarbiausius klausimus. Visų pirma, kodėl investuojame viešo sektoriaus lėšas ir kokiam, tiks, kokiam laiku investuojame jas į turizmo sektorių. Pone Maisner apie tai paklausė. Visų pirma, e, pasaulinėje turizmo rinkoje yra konkurencija. Europa akivaizdžiai yra e, lyderė, pasaulinė lyderė, buvo pasaulinė lyderė, tačiau e, situacija keičiasi. E, dviračių turizmo srityje atsiranda ir kitų šalių, kurios siūlo kitokius maršrutus ir kiti žemynai investuoja į šią sritį už Europos ribų. Turime išlikti konkurencingi. Turizmo atveju dar vienas dalykas yra svarbus, e, nes čia investicijos ir kaštai apsprendžiami pelno ir naudos, tos vietos, kur yra pelnas ir nauda. Pavyzdžiui, buvo minėti dviračių takai, dviračių maršrutai. Vietos vyriausybė investuoja į tokio maršruto tiesimą. Ir tie žmonės, buvę vietos valdžioje, galbūt paskui tie atstovai bus pakeisti kitų. Bet jeigu tas maršrutas nebus tinkamai prižiūrimas, tai, na, neigiamą poveikį pajus tie, kurie e, atveža turistus į tą regioną. Taigi čia reikia investicijų ir, ir reikia viešųjų investicijų netgi po to, kai projektas sėkmingai gyvendinamas. Klausimas, ar tai tos lėšos turėtų būti iš es fondo ar ne. Buvo pasiūlyta buvo dar vienas pasiūlymas. E, pakalbėsiu apie, pažiūrėjau, kelionių kainas. Jei man pasiseka, aš iš anksto susiplanuoju ir e, nusiperku e, traukinių, lėktuvų bilietus, tai man nesiseka, jeigu aš prasas planuotojas, aš viską perku paskutinę minutę, bet aš galiu keliauti, jeigu turiu bilietus kodėl nėra galimybės pasiūlyti standartinės kainos bilietus arba žmogiškasis kapitalas. E, pildome visokiausius blankus, atliekame administracinę darbą. Mes tiesiog galėtume informuoti, pranešti, kiek laiko mes skiriame konkrečiam projektui. Nėra juk tikriausiai labai būtina aprašyti kiekvienos dienos darbą valandomis ir nurodyti, kiek, kokie atlyginime, koks darbuotojas gavo, kiek socialinių įmokų buvo sumokėta, e, kokia apmokestinimo sistema egzistuoja. Tai tiesiog nerealistiška. investicijos. Bandome apskaičiuoti, kiek kainuoja vienas kilometras dviračių tako skirtingose šalise. Jūs nustebintų informaciją. Uh, E, brangiausi takai ne tose šalise, kur, kur galima būtų manyti, kai buvo patikrin, atlikti patikrinimai, ar viešieji pirkimai buvo teisingai atlikti. Niekas nepasi, nepasivargino pas, pas, išsiaiškinti. Todėl būtų gerai, jei būtų teikiama informacija apie standartizuotus įkainius investicinių projektų. Tai, tai, labiau, tai būtų vertingiau nei domėtis, kada, kokią dieną konkursas e, laimėtas. Svarbesnis dalykas būtų, kokiu rezultatu pasiekta ir, ir kokia ES subsidija buvo panduota konkrečiame projekte. Racianov. Dėkuoju. Kuraco galbūt atsakysite. Alors, sur, euh, sur la... Atsakydamas į klausimą dėl kosme programos biudžeto nuoseklumo, sutinku, kad tas biudžetas turėtų išlikti daug maž stabilus, bet sprendimas priimamas konkrečioje daugiametėje finansavimo programoje, taryboje. Bet dabar e, vykdomas toks vidinis biudžeto subalansavimas. Kaip žinote, Gozme biudžetas patvirtintas pradžioje, buvo patvirtintas sukurtas kito direktorato. Nežiūrint į tai, kaip ir sakiau savo pasisakymę, e, svarbu nepamiršti koordin, koordinavimo. Tai, tai turėtume stimuliuoti, pritraukti ir, ir kitus e, sektorių biudžetus ir bendradarbiauti, pavyzdžiui, su programomis, kurios finansuojamos iš struktūrinių fondų. Taip pat su su, e, su Agri e, užimtumo direktoratu. Mums pavyko panaudojant kozmę biudžeto lėšų dalį pritraukti nemažą e, sumą iš kito biudžeto, iš, iš, iš kito fondo. Jeigu būtų gerai skirti tiesioginės lišas turizmo sektoriui būtų puiku bet tuo tarpu tenka tenkintis tuo, ką turime. E, ir tikrai reikia daugiau skaidrumo, iškumo, e, kad, kad e, ekonominiai subjektai žinotų, kas jiems yra prieinama. Mažos ir vidutinės įmonės negali pasiduoti kovizme biudžetu, net mažos įmonės to negali, nes mūsų lėšos numatytos įmonių asociacijoms. Pavyzdžiui, e, verslo susitikimas su verslo atstovais Kinijoje, tokio pobūdžio renginius galima finansuoti. Ir, tokiu, ir ten tokiuose renginiuose yra galimybė susi, susipažinti su verslininkais iš Kinijos, su kuriais paskui galima ką nors organizuoti. Minėtos gairės atskleidžia ir šių panaudojimo instrumentų sudėtingumą ir iš tikrųjų kom, reik, ši komisija turėtų siekti supaprastinti įvairiausias galiojančias taisyklės. E, Vicepirmininkas Timermans už tai atsakingas. E, yra analizuojami teisės aktai, aiškinantis, ar, ar, ar, ar, ar jų, jų nereikėtų reformuoti. Mūsų svetainė iš tikrųjų ne visada yra lengvai prieinama, draugiška vartotojui. Ir tikrai, na, nėra taip paprasta sukurti paprastą svetainę, net jeigu tai yra tu, turizmui skirta svetainė. Danke sehr. Ačiū. Atrodo, turizmo darbo grupės e, diskusiją galime ir baigti. Pirmininkė. Kalbėtojai tikrai buvo labai įdomus, tačiau vis dėlto mane nustebino vienas dalykas. Ponios Maisner klausimas. Jeigu turizmas vyksta sėkmingai, tai verta jį dar finansuoti. Tačiau kaip ir įgyvenant programą Horizontas 2020, galbūt kiltų tas pats klausimas, kam finansuoti, jeigu sritis veikia gerai, jeigu yra gaunamos geros pajamos. Tačiau netgi jeigu turizmo sektoris veikia gerai, sėkmingai, vis dėlto reikėtų suprasti, kad jisai susijęs su daugybė kitų aspektų, daugybė kitų sričių. Todėl labai gaila, kad kartais mm, sudarant biudžetą yra numatoma daugiau lėšų kitoms sritims, o ne turizmui, motivuojant, kad turizmui ir taip gerai sekasi. Tačiau yra ir kitų sektorių, kurie sėkmingai veikia, tačiau jiems yra matytas finansavimas. Gizinė Maisner gali atsakyti šitą klausimą. Kalbėsiu angliškai, kad jūs geriau suprastumėte. Aš nenorėjau pasakyti, kad mes neturime turizmų skirti daugiau finansavimo. Ne, Aš tiesiog e, norėjau pakritikuoti tai, kad kartais e, mes finansuojame projektus, kurie pradeda veikti taip sėkmingai, taip gerai, kad jiems finansavimo ir nebereikia. Ir todėl mes galėtume nutraukti to, tokių projektų finansavimą ir skirti, e, panaudotas lėšas kitur, ten, kur jos yra reikalingos. Atrodo, kad pabaigoje visi trys susitarė laikosi tos pačios nuomonės. Taigi, puikus mūsų diskusijos rezultatas. Dėkoju visiems, kas atvyko, kas atsakė į klausimus. Dėkoju mm, nariams komiteto, klausytojams. Ir pirmiausia, dėkoju vertėjams. Linkiu visiems jums e, gerų atostogų. Grįžkite palsėję ir mes tęsime su nauja energija mūsų darbus. Taigi, kitas posėdis yra numatytas rugsėjo 1 dieną 9 val. parlamento pastatuose.